comments. Kągi, kolegos, sveikinu Jūs atvykus į mūsų posėdį po pietų. Na ir man ypatingai didelė garbė tenka pasveikinti mūsų tarpą be komisijos narį Janišę Počtočniką. Taigi labai sveikinus atvykusi komisarė į parlamento aplinkosaugos komitetą. Labai norisi su jumis dalyvauti nuolatinėme e, dialoge ir metų pradžioje labai įdomu sužinoti, ką komisija yra numačiusi šiems metams, kokia jūsų darbo tvarkė. Na kągi, sustarime kad mūsų uh, diskusijos šiandieną turės tam tikrą struktūrą tam, kad galėtume sustelkti į konkrečias temas ir galėtume jas aptarti intensyviau. Taigi, iš viso esame numatę tris temas. Tai pirmiausia, veiksmingas išteklių panaudojimas, antras bio įvairovė ir trečias įgyvendinimas. Na ir galbūt ketvirtame raunde aptarsime kitus klausimus. Taigi mes jums informavome štai tokį mūsų pageidavimą ir sekretariatas jau sudarė kalbėtojų sąrašą, jau dabar jame yra 27 norintys išsakyti savo pastabas. Taigi e, ponui komisarui tenka 16.30 E, išvykti punkteliai iš mūsų posėdžio, taigi pasiekmo laikas pusantro, pusantros mintis. Paskutinį sėkį matėme Nagoje įvairovės konferencijoje, mes ten dalyvavome ir, ir jūs buvote savotiškai tarpininkas tokie. Uh, e, e, Toje konferencijoje jums teko tikrai krimsti neleng... kietus riešutėlius. Na, jūsų kolegė Hildergar taip pat sulaukė sėkmės Kankūne konferencijos metu. Taigi vyksta tas daugišalis procesas skirtas tvarumui. ir tai daroma pažanga. Taigi iš karto suteiksiu žodį ponui komisarui, o po to pradėsime tą pirmąją pirmos sistemos aptarimo, tai yra veiksmingas išteklių panaudojimas, tai ir yra ta mūsų pirma tema, kurią norime aptarti. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū pirmininkė. Pradžiai labai trumpai apie horizontalius aplinkosauginius klausimus, o po to iš karto perėsiu prie pirmos temos, tai yra išteklių efektyvumo. Taigi kartu, aišku, ir jūsų buvo pirmieji kadencijos metai ir mano e, pirmieji darbo metai, aišku, paženklinti beprecedentės krizės ir 2020 metų, aišku, strategija turi įtakoti mūsų mūsų politiką artimiausiam dešimtmečiui, užtikrinant, kad ES galėtų išbristi iš ekonomikos krizės ir išbristi sėkmingai geros būklės. Tam reikalinga ilgalaikė vizija, tarkim, 2050 metams. Mes žinome, kad reikia esminiai pakeisti tai, kaip mes gaminame ir vartojame, jeigu mes norime, kad pasaulis išliktų gero, geros būklės, ypač mes turime nustoti švaistyti mūsų ribotus išteklius. Dabar kol kas ataskaitos yra labai įvairios, ne vienodos dėl uh, tvaraus augimo. Aplinkosauginė pirmoji ataskaita parodo, kad uh, dėl vandens taršos ar um, maudyklų vandens liktai juda gerai, nors aišku yra riboti ištekliai, um, dar daug darbo reikia padaryti, kad apsa saugotumėm ekosistemas nuo e, išteklių švaistimo ir aišku taip pat reikalinga darbo ir oro kokybės rytyje ir reikia gerinti mūsų pastangas, kaip niekad dabar mums reikalingas augimas, tačiau augimas toks, kuris būtų tvarus, subalansuotas. Mums reikia užtikrinti, kad visos pusės laimėtų, kad būtų darbo augimas, darbo vietų, kuri, ekonomikos augimas, darbo vietų kūrimas užtikrintas ir aplinkos tvarumas. Ir todėl labai džiaugiamės, kad jūsų komitetas teikia tiki tokią koncepciją. 2011 metais mes turime dirbti kartu taip, kad būtų parengtos efektyvos politikos kryptis ir jos įgyventos visoje Europos Sąjungoje. Dabar pradėsiu nuo išteklių efektyvumo. Komisija rytoj patvirtins komunikatą dėl um, išteklių. Um, efektyvumo o, pagrindų iniciatyvos dėl 2011 ir 2012 metų laikotarpio, kad visos iniciatyvos patektų į tas gairias, į tuos rėmus. Komisijos komunikata bus pa, pa, aiškiai pasakyta, kad tai yra ne vien tik tai aplinkos komiteto klausimas, tai yra bendrai o, dalykas, kuris rūpi visai komisijai ir todėl labai svarbu i, i, sėkmingai integruoti aplinkosauginės politikos kryptis į kitas politikos kryptis, kaip kad, pažiūrėjau, ekonomikos. Prisiminkime atgal vienerius metus, e, prieš vienerius metus, kokia buvo išteklių efektyvumo e, situacija. Aš labai tikiuosi, kad mes sugebėsime tą e, politikos kryptį įtraukti pagrindinius darbo atverkės punktus, tačiau, aišku, dar darbo lieka labai daug, kuriant tokią politiką visą Europos Sąjungai. Mes labai norėtumėm, kad tai būtų mūsų visų bendras užmojas, nes aišku, kad reikia kalbėti apie labai plačią darbo atverkę tam, kad būtų galima mūsų ekonomiką transformuoti. Tam mums labai reikės jūsų palaikymo, taip pat ir kitų Europos parlamento komitetų palaikymo, kad galėtumėm gauti sėkmingus rezultatus. Dirbu kartu su savo tarnybomis, kad parengtumėm kelio gairių planą dėl išteklius taupiai vartojančios Europos. Tai yra gairės dėl to, ką mes norime pasiekti. Tai bus papildoma priemonė, kad būtų galima orientuoti ir plėtoti tinkamas politikos priemonės. Tai yra, kad ant koncepcijos, kurią mes rytoj patvirtinsime, greučių galėtumėm sudėlioti visą e, apčiopiamą e, priemonių kūną. Taigi per pastarosius metus yra padaryta daug pažangos ir mūsų diskusijose dėl e, išteklių efektyvumo. Mes šiandien visi sutarėme, kad tinkamas išteklių valdymas yra labai svarbus, kad, jeigu norime užsitikrinti savo ateitį šioje planetoje. Mes galvojame, kad perinant prie išteklius efektyviai vartojančios ekonomikos, būtent ir bus pasiekta tokių tikslų. Mes taip pat sutarėme, kad turime veikti iš vien ir efektyviai per visas politikos sritis ir taip pat visais lygmenimis ir nacionalių lygmenių tam, kad būtų galima šias priemonės perkelti į tinkamą mastelį. Mes dabar turime užtikrinti, kad ta politika, kurią turėsime gyveninti, atitiktų mūsų tikslus. Reikėtų nenuvertinti to, kokio maso transformacijų prireiks. Reikalinga e, pasiremti bent keturiais prie, e, požiūriais tam, kad galėtumėm transformuoti Europos ekonomiką į išteklius efektyviai vartojančią Visų pirma, mums reikia įgyveninti tuos teisės aktus, kuriuos mes jau turime pasirašę, įsipareigoję juos įgyveninti. Pavyzdžiui, išteklių, e, atliekų tvarkymo ir perdirbimo srityje visų pirma. Tai tokiu būdu mes galėtumėm efektyviau naudoti ir mažiau naudoti importuotų išteklių. Aišku, bus ir klimatui nauda, ir darbo vietų bus sukurta. Daug pastangų yra dedama tam, kad būtų galima visiškai įgyveninti atliekų e, teisės aktus valstybėse narėse. Valstybės narės daug pastangų dėjo per pasarosius penkerius metus. Ir tai išliks prioritetas artimiausių laikotarpių ir man ir visai komisijai. Šiame kontekste mm, atliekų pagrindų direktyvos įgyvendinimas ir taip pat neseniai peržiūrėti teisės aktai yra labai svarbus. Tai užtikrins pažangą siekiant mūsų tikslų. Reikia dar daug ką padaryti dėl um, uh, užkirtimo kelio, kad būtų užkirstas kelias atliekų kūrimui, kad būtų taip pat tinkamas savartynų tvarkymas užtikrintas. Čia reikia ir tinkamo teisės aktų įgyvenimo, reikia ir sukurti rinkas antriniams um, žaliavoms, reikia um, užtikrinti, kad atliekas būtų pernelyg brangu, kad jos būtų pernelik vertingos, kad jas būtų e, naudinga išmesti. Tai yra, jos turi būti panaudomas ir perdirbamos. Reikia perėti prie tokių kainų, kurios atitiktų tikras aplinkosauginius ir rinkos. E, e, rodiklius, kainas ir tokiu būdu mūsų ekonomika būtų pastumėta judėti tinkamą linkme. Mes neturėtumėm bijoti galvoti apie tai, kaip rinką paremti instrumentai, kaip kad, pavyzdžiui, apmokesnimas galėtų būti įdėkti šioje srityje. Dabar su e, kolega Algirdu Šemeta diskutuoju apie tai, kaip būtų galima tai padaryti geriausiai, efektyviausiai. Tačiau, kur mes jau galėtumėm ir turėtumėm iš, greitai pradėti dirbti, tai būtų um, aplinkai kenkiančių subsidijų panaikinimas. Ir tai yra ir augimo studijoje šiais metais tas pasakyta. Tai yra vienas iš mūsų protingo fiskalinio konsolidavimo programos elementų. Taip pat mums reikia panaudoti, tai būtų antras punktas, jau esamas priemonės. Tai yra, mes turime plėtoti ekodizainą, sertifikavimo sistemas, ekoženklinimą, aplinkos apsaugos ir valdymo sistemas, kad kad būtų sukurta ta kritinė masė, kur iš tikrųjų būtų padarytas realus skirtumas, reali nauda, kad ir verslas, ir nacionalinės sistemos būtų suinteresuoti dirbti. Čia vienas iš pavyzdžių būtų aplinkosauginio um, efektyvumo uh, rodikliai, standartai. Uh, tam, kad būtų galima sumažinti išlaikas ir sutaupyti um, piliečių pinigus. Tai būtų ir eko dizaino priemonės, kad iki 2020 metų būtų galima sutaupyti um, beveik 13 procentų dabar ES e, elektros energijos suvartojimo lygio. Tvarus vartojimas ir gamyba yra labai svarbu ir jau matome rezultatų nuo mm, SPA veiks, veiklos plano pradžios. 2008 metais, todėl reikia išplėsti eko dizaino direktyvos e, taikymą, kad būtų apimti visi pramoniniai produ, produkcijos tipai, kad būtų galima padaryti kažkokį tai poveikį. Mes taip pat jau pradėjome SP e, veiksmų uh, plano pežą 2012 metais turėtumėm užbaigti į, kad būtų vis procesas įtraukus, skaidrus, kad visos priemonės atitiktų ateities iššūkius. Europos parlamentas be abejo bus e, lemiamas partneris šiose diskusijose. Ir pabaigai. E, ketvirtasis elementas - mums reikia išplėtoti integruotą, koordinuotą požiūrį, kad būtų galima užtikrinti e, medžiagų tvarų naudojimą, išteklių tvarų naudojimą visose politikos rytise, kad nebūtų apsiribuojama vien tik tai aplinkosauginė politika. Ir čia reikės, aišku, tam tikrų pedagoginių pastangų iš visų mūsų pusės. Žinoma, tai labai sudėtinga padaryti, kai tiek daug dėmesio yra sutelkta į finansinės rinkas ir į valstybių įsiskolinimams, tačiau manau, kad 2020 metų strategijos procesas suteiks mums tokias galimybės. Mes turime po truputėlį išteklių, efektyvumo, e, išteklių vartojimo efektyvumą įtraukti į, kitu, į kitas rytis, pavyzdžiui, ekonominio valdymo ir kitas konkrečias e, iniciatyvas. Aš čia, pavyzdžiui, galvočiau apie viešųjų pirkimų sistemos modernizavimą. Čia mm, komisija taip pat patvirtina žalę knygą rytoj. Čia aš vėlgi pasikliausiu jūsų palaikymu. Čia e, komisijoje Aš pristatinėjau šią idėją, manau, kad ji labai naudinga ir aš norėčiau ir komiteto jūsų dėmesį atkreipti į tai, nes manau, kad tokiu būdu tikrai pasieksime išteklių vartojimo efektyvumo tikslų. Mano pirmoji kadencija manęs, mane išmokė to, kad naujoji era atsivėrė naujoviškai aplinkosauginiai politikai. Mes turime dabar atsisakyti tokios politikos, kuomet buvo tik tai imamasi atskirų individualių klausimų. Dabar mes turime kompleksiškai, visapusiškai um, pažiūrėti pasižiūrėti į mūsų aplinką, į mūsų visuomenės poreikius ir parengti atitinkamą politiką. Aš labai norėsiu glaudžiau bendradarbiauti su kitomis politikos rytimis ir kitais komisarais. Pavyzdžiui, praeitą savaitę vyko orientacinės diskusijos dėl oro kokybės. Tikslas buvo Mm, padidinti visuomenės informatumą dėl e, oro kokybės aktualumo. Taip pat buvo galvojama apie nacionalinio emisijų sistemų direktyvos e, e, elementus. Atitinkamai su, su, su tais komisarais, kur tai, kur, kurių yra atsakomybė, kiek tai paliesta. Mes taip, taip pat galvojame, aišku, kad augimas yra susijęs su ištekliais, kuriuos gali planeta parūpinti ir mes turime pasirūpinti, kad iki 2020 kad iki 2020 metų mes būtume pasirengę paradigmos pasikeitimui. Aišku, tai yra didžiulis iššūkis, tačiau mm, aišku, kad e, jeigu galėsiu ypatingai jūsų pasi parama pasikliauti, tai aš esu pasiryžęs dėti visas pastangas dėl to tikslo. Ja, dank, äh, Dėkoju, ponė komisarė Potočnekai. Aišku, šis komitetas yra pasirengęs remti jūsų politiką ir išteklių efektyvumas yra vienas iš esminių trijų klausimų ekologinės politikos. Jūs e, vienerius metus esate šiame poste ir jūs dirbate labai sistemingai, sistemingai nagrinėjate šios klausimus, e, ne, ne tik sektoriškai, taigi mes matome tam tikrų pokyčių Džiaugiuosi, kad rytoj, e, pat, rytoj bus patvirtintas komunikatas ne tik apie žaliavas, bet taip pat ir apie išteklių efektyvumą, kuri siūlo, kuris tas komunikatas siūlo kitokį požiūrį į išteklių naudojimą ir siekia mažinti jų išvaistimą. Gerbiami kolegos, norėčiau, kad kalbėtumėte neilgiau kaip pusantros minutės, nes kitaip mes nespėsime. Dabar yra pirmasis klausimų raundas Richardas Zieber. Geras pavyzdys turi būti sėkmės minutė 30. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau dėko, padėkoti komisarui už tuos E, vienerius darbo metus. Praėjusi kartą, kai mes bendravome, jūs buvote užkimęs, šiandien vėl užkimęs, matyt, tai yra susijęs su intensyviu bendravimu. Labai gerai, kad jūs pasirinkote šitą sisteminį požiūrį ir labai gerai, kad jūs jį bandote perduoti. Todėl norėčiau paklausti, ką jūs kaip komisaras žadate padaryti, kad šitą, šią politiką suprastų ir piliečiai. Aš kaip tik galvoju apie efektyvų energijos e, vartojimą e, atrodo, kol kas mums nepavyko piliečiams išaiškinti, ko mes tuo siekiame, todėl norėčiau paklausti, ką padarysite jūs asmeniškai, kad e, piliečiai geriau suprastų mūsų politiką, nes be piliečių supratingumo mums nepavyks įgyvendinti geros politikos. Dėl išteklių efektyvumo norėčiau užduoti vieną klausimą susijusi su atliekomis. Dėl atliekų perdirbimo yra didžiuliai skirtumai Europos Sąjungoje. Mes susidurime su didžiulė atliekų krize kampanijos regione. Ir praėjusią savaitę Strasbūrė mes netgi kėlėme šį klausimą. Ir e, vienos valstybės labai aktyviai rušiuoja atliekas, jas visas atskiria, o kitos valstybės netgi nesugeba e, pastatyti normalaus atliekų deginimo įrenginio. Dėkoju. Mario Pirillo. Grazie Presidente, signor Commissario. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone komisarė, su didži, dideliu susidomėjimu perskaičiau naujausią komisijos komunikatą dėl atliekų perdirbimo. Ir man susidarė įspūdis, kad kalbant apie organinės atliekas, mes dar neišnaudojame viso potencialo, kalbant apie tų atliekų rinkimą, perdirbimą, kompostavimą. Taigi, ar komisija rengėsi parengti studiją šioje srityje ir ypač dėl e, vandenvalos atliekų, dėl vandentiekio dumblo, E, todėl norėčiau dar taip pat paklausti, ar dėl organinių atliekų rengiamasi parengti ad hoc direktyvą dėl atliekų rušiavimo, remiantis 2001 metų koncepciją. Mums reikia nuoseklumo, mums reikia teisinio saugumo, e, mums reikia aiškumo ir piliečiams, bet taip pat ir aiškių E, aplinkosauginių standartų. Pone komisarė, norėčiau pasinaudodamas galimybę jūsų paklausti. Dėl kampanijos regiono, ką padarė kampanijos atitinkamos institucijos, kad nugalėtų e, krizę. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti ponui Patočnikui už pirmosius metus ir ypač didžiulį ryštą dirbti biologinės e, įvairovės rytyje. Aš tikiuosi, kad jis testa ryštą. Dabar e, pasirausiu dėl išteklių vartojimo efektyvumo. Aš visiškai remiu jūsų liniją dėl e, išteklių efektyvumo, tačiau matau ir kitą mąstymo būdą, tai yra užsitikrinti um, žaliavinių um, prekių atvaž, atvežimą. Aš manau, kad mes vis tik tai turėtumėm pirmenybę teikti tam, kad mes turėtumėm efektyviai naudoti ir pas, pa, pastenkinti tuo, ką mes turime. Taigi, ar jūs galvojate, kad vis tik tai reikia labiau teikti uh, pirmenybę žaliavų importui, ar reikėtų efektyviai naudoti tą, ką mes turime. Dabar e, dėl energijos ir vandens, lyg tai atrodo, kad jūsų linija tuo apsiribotų. Aš manau, kad reikėtų plačiau pažvelgti ir į žemės ūkio, pramoninę politiką ir taip toliau ir taip toliau. Kaip jūs užsitikrinsite būtent, kad apriektumėt ir tas rytis? Viena iš galimybių čia galbūt išplėtoti aplinkosauginės sąskaitas. Aš manau, kad čia būtų tinkama priemonė, kuri užtikrintų būtent tą įtrauktumą. Ar jūs galvojate, kad Life Plus priemonė galėtų būti panaudota, pavyzdžiui, kad valstybės narės pateiktų ataskaitas apie aplinkosauginę situaciją? Ačiū pirmininkė, kalbėsiu trumpai, kadangi taip reikia. Aš noriu visų pirma komisarui padėkoti už tą e, flagship iniciatyvą, kuri bus pristatyta. Aš sutinku, kad labai gerai, aišku, turėti tokią pagrindų o, iniciatyvą labai svarbu, kad tai yra tokia srityje, kur to reikia, kad bus visi generaliniai direktoratai traukti. Tačiau mums reikia tų tikslų, rodiklių ir tie 2 procentai taip gerai, tačiau, pavyzdžiui, tarkim, dėl to kelio gairių plano ir komunikato kovo mėnesį tai turėsime, bet kaip užtikrinti, kad viskas būtų nuoseklų ir kad kai kalbame apie, pavyzdžiui, išteklių efektyvumą ir apie vandenį ir žemės naudojimą, kad viskas nuosekliai atitiktų. Aš matau, pavyzdžiui, tikslus dėl dėl kitų sričių. Tarkim, viena iš, vienas iš aiškių tikslų yra, kad mes turime sustabdyti biologinės įvairovės praradimą. Šiandien iš tikrųjų tas mūsų paliekamas pėtsakas yra per dėlik didelis. Mes turime nustatyti tuos standartus ir tikslus, kad visos tos politikos ir žūp reforma ir taip toliau, kad visa tai atitiktų būtent tuos pagrindinius tokius skėtinius tikslus. Jūsų galbūt kelio gairių planas birželio mėnesį gal kažką tai tokio duos panašaus lėšos, bet kaip jūs užtikrinsite būtent, kad būtų ir e, žemės naudojimo srityje, žemėnaudos srityje, ir vandens srityje, ir visur kitur taikomi tikslai, kad jie atitiktų būtent e, tuos skėtinius tikslus. Pirmininkė, tiksliai laiku baigiau. Thank you. Welcome. Dėkuoju. Na, mano klausimai yra susijus už tai, ko. Na, aplinkosaginiai teisės aktai nėra pigus, Na ir mes norime užtikrinti tokį pagrindą, kuris leistų gyventi piliečiams geriau, geresnė aplinkoje. Na, aišku, šiuo metu e, visą tai darome gan sudėtingų ekonominių sunkumų kontekste Europos Sąjungoje. Na ir komisija kalbėjo apie fiskalinę konsolidaciją visose valstybės narėse ir iš savo valstybės narės. Žinau ir girdėjau ir iš kitų, kad dėl to atsiranda sunkumų įgyvendinant aplinkosauginis teisės aktus, ypač kai tai liečia atliekas ir vietos valdžios institucijos, kurios būtent ir turi teikti šias paslaugas, o taip pat užtikrinti aplinkosauginius pagerinimus, joms yra labai sudėtinga tai daryti. Jeigu mes norime tai daryti pratingai, tai yra mažesniais e, kaštais, čia vėlgi susidurime su kitais teisės aktais E, pavyzdžiui, teisės aktais reglamentuojančiais e, konkurencingumą ir tikrai nelengva kartais įgyvendinti aplinkosauginius teisės aktus mažesniais kaštais. Taigi, kaip e, jūs ketinate komisijoje derinti tarpusę aplinkosauginius ir uh, fiskalinius teisės aktus? Ana. Rosbach. Rosbach. Na, pradėsiu nuo keletą klausimų komisarui. Pirmiausia, norėčiau sužinoti, kaip komisaras mato sąjungos ir komisijos vaidinį, pavyzdžiui, kovojant su jūrų taršalais, ypač ap, m, mm, plastiko atliekomis, nes jūros, pasaulinės jūros vis labiau teršiamos e, plastiko atliekomis. Ar gal esate numatę sudaryti kokį nors veiksmų planą E, ką apskritai ketinate imtis šioje srityje ir kaip žiūrite į Kinijos politiką susipirkti retus metalus ir žaliavas ir tai aišku ir politinė priemonė. Taip pat kaip yra su komisijos darbo programa dėl pakartotinio išteklių panaudojimo, perdirbimo. Ar manote, kad, pavyzdžiui, atlikos ES tinkamai perdirbimas ir dar sėki panaudomas Jolanta Hipner? Hübner. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš turiu išvykti, taigi perdusiu kolegijai žodį. Judith Merkis. Thank you. Uh, Judith Merkis. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju komisarui už tai, kad nušvietėte komisijos planus ir dabar norėčiau paklausti dėl jūsų vizijos, į kurią pusę norite eiti. Jūs kalbėjote apie dabartinių turimų priemonių tobulinimą, o taip pat kalbėjote apie tai, kad reikia pasirūpinti, jog dabartiniai teisės aktai būtų geriau gyvendinami, nes E, visuomet tai svarbu padaryti, nes svarbu ne vien tik nusistatyti taisyklės, bet svarbu pasirūpinti, kad ir jų būtų laikomasi. Jūs taip pat minėjote, kad e, reikia atsižvelgti į tikrą kainą, į ekonominę vertę, tačiau kokiu konkrečiu priemoniu ketinate imtis? Na ir norėčiau galvo, matyti tokį visuomenę, kuri yra siektina. Na, Galbūt reikėtų pagalvoti apie uh, visuomenę, kuri nuomuojasi, lizinguojasi, išperkamąją nuomą, pavyzdžiui, galbūt automobilius, elektrinius prietaisus, nes e, ir tai būtų ekonominė pridėtinė vertė, apie kurią kalbėjote. Na ir pirmasis žingsnis būtų užtikrinti gamintojo atsakomybę už tuos prietaisus. Taigi, uh, Ar matytumėte kokią nors vertę toje e, iš, nu, išperkamą nuomą nuomojančioje visuomenėje? Oui, merci, Donc, euh... Ačiū pirmininkė. Pirminės žalivos atliekų perdimas tai yra dvi tematikos, kurios yra labai susijusios. Ir ypač aš kalbėsiu apie plast plastikinės atliekas. Čia, aišku, visų pirma reikia kalbėti ir apie perdirbimą, ir apie jų energetinę vertę. Labai svarbu, kad mūsų atliekos būtų būtent perdirbamos ir panaudojamos. Ir aš norėčiau paklausti, ar komisija turi kokiu tai minčių dėl to, um, kokius tikslus reikėtų nusatyti atliekų surinkimui ir perdirbimui ir kaip jūs vertinate ateities politiką dėl at, plastikinių atliekų panaudojimo. Uh, dar priedo dėl. Uh, dėl Antanydo uh, ir kitų metalų importo iš Kinijos. Ką Jūs galvotumėte to klausimu? Eh, tak so mycket, herr kommissionär. Eh, jag är glad över att ni så tydligt för in resurseffektivitet. Dėkoju, ponė komisarė. Džiaugiuosi, kad taip aiškiai pasisakote už išteklių efektyvumą, ypač kalbant apie aprūpinimą žaliavomis. Jūs mums čia pateikėte tikrai labai ilgų ir, ilgą ir išsamų sąrašą, ką ketinate daryti. E, kalbate apie mokestinės priemonės, apie ekologinį ženklinimą, viešuosius pirkimus ir taip toliau. Tačiau pradžioje jūs pats sakėte, kad problema yra ne ką daryti, bet kaip tą daryti. Ir dažnai taryba priema sprendimus, kuri, kurie netgi prieštarauja mūsų tikslams. Pavyzdžiui, yra subsidijuojama, su, su, su, subsidijuojamos anglės kasyklos ir panašiai. Pavyzdžiui, British Petroleum prieš kelias savaitę sudarė sandorį su Rusija. Kinija tampa nauja kolonijinė jėga Afrikoje ir ma, tikriausiai ateityje tai sukels tam tikrų apsirūpinimo žaliavomis problemų, yra tam tikrų saugumo politikos aspektų, vystimosi e, politikos aspektų susijusių su konkurencingumo klausimais, tačiau esminis klausimas yra, kaip tą padaryti. Tai buvo pirmasis klausimų raundas dėl išteklių efektyvumo. Dabar suteiksiu žodį Jums atsakyti, ponė komisarė. Thank you. Uh, I will start with a question of Ačiū. Pradėsiu nuo klausimo dėl įgyvendinimo. Ir čia yra tikrai didžiulių skirtumų skirtingose Europos valstybėse. Taip, teisingai pasakėte. Manau, kad pažvelgus į paskutinę ataskaitą, kuri buvo paskelbta praeitą savaitę dėl atliekų teisės aktų įgyveninimo, tikrai žinia yra aiški iš mūsų pusės. Ką reikia padaryti? Iš savo pusės mes turime padaryti kiek įmanoma daugiau, kad mes turime informuoti piliečius e, per įvairius seminarus ir visokiamis kitomis priemonėmis. Taip pat mes per gairės visokias, per orientavimą, ką mes rengėme, turėtumėm tą daryti. Bet kita dar mano paminėta sritis aišku, būtent yra labai didelis skirtumas tarp valstybių narių, kurios jau suprato ką jos gali, ir tų, kurios dar nesuprato, ką jos gali. E, minutėlė keturios ir penkios. 1, 3, 4, 5 valstybės yra Europoje, kur savartinų užpildymas yra 5 procentai, 7 valstybės Europoje yra, kur savartinų užpildymas 80 procentų. Tai štai koks skirtumas. Ir iš tos ataskaitos taip pat, ką aš sužinau, kad kai valstybės tikrai apsisprendžia, kad jos turi uh, spręsti tą problemą, jo iš kart, jos iš karto e, pereina nuo to, kad tai yra atliekų problema, prie to mąstymo, kad tai yra išteklis. Bet aišku, reikia daug to parengiamojo darbo, kad tas mąstymo pasikeitimas įvyktų. Tačiau mes matome, kad yra tų jau pasikeitimų, tam tikrų pajudėjimo jau reikiamą linkmę matom. Toliau dėl e, biologinio atliekų. Komunikatas dėl e, bioatliekų buvo patvirtintas 2010 gegužę. Mes tengiamės parodyti, kad aišku yra dar galimybių tobulinti biologinių atliekų tvarkymo sritį, bet vis tik tai mes džiaugiamės tą sėkmę, e, turint omenyje esamus teisės aktus. Uh, Aišku, mes galvojame, kad e, savartynų direktyva galėtų būti patobulinta. Nuo pat pačių pirmų e, momentų mes jau matėme ir parlamento nuomonė. Na, žinome, yra e, kiek kitokią šio klausimu. Mes komisiją paskelbėme, aišku, ir, ir savo pasisakymus aš nekartą sakiau, kad mes planuojame parengti kriterijus dėl um, aukštos kokybės komposto ruošimo, kad būtų galima užtikrinti minimalus standartus dėl uh, biologinių atliekų panaudojimo žemės ūkija, kad būtų galima taip pat atskirti atliekų surinkimo sistemas valstybės, valstybėse narėse ir kad reikėtų peržiūrėti 98 2008 metų direktyvos nusatytus tikslus. Taigi jau pasiūlymai rengiami, juda tą kryptimį, tai dabar čia vat, būtent gal tai ir būtų sprendimai. Dėl kampanijos kokia situacija? Kaip jūs visi žinote, čia ilga istorija ir kažkokio tai momentinio sprendimo, kuris iškart panaikintų problemą, nėra. Jūs puikiai tą visi žinote, situacija yra pakankamai sudėtinga. Uh, Mes palaikome nuolatinius kontaktus su italais, su regioninė valdžia taip pat. Vos prieš kelias dienas gavome naujus valdymo planus. Taigi, iš esmės mes galvojame, kad jie turės padaryti du dalykus. Visų pirma, tai yra kurti infrastruktūrą Ir aišku, čia infrastruktūros kūrimas, statymas, čia eitų kalba apie keliarius metus bent jau. Ir antras dalykas būtų atliekų tvarkymo veiksmų planas. Na, jie turi dar jį parengti, mums pristatyti, dar negaliu nieko komentuoti. Aš galiu pasakyti, kad paskutinis planas, na, greičiau, paskutinis atsakymas, aš tai pavadinčiau, buvo praeitais metais kažkada dar buvo mūsų netenkina, aišku, tas atsakymas, nes jis neužtikrintų ilgalaikio tvaraus sprendimo. Kol kas dar negaliu šito elemento komentuoti, tačiau labai tvirtai manau, kad yra daug dar ką padaryti reikalinga toje srityje. Labai svarbu yra organizuoti visą atliekų surinkimą ir atliekų atskirimą nuo pat, pagrind, nuo pat pačios pradžios. Tai yra atliekų hierarchija turi būti įdėkta. Jeigu jie to nepadarys, tai tikrai nieko negalės planuoti, kad tai būtų kažkoks tai ilgalaikis tvarus sprendimas. šiuo metu esame e, vertinimo srityje, tai yra pažeidimo atvejs, todėl negaliu daug ką komentuoti, galiu tik tai pasakyti, kad padarysiu viską, ką galėsiu, kad e, galutinai išspręstumėm tą klausimą Italijoje. Mm, Jan Gerbrandė klausimas. Yra dvi tokios pagrindinės klaidos daromos, kai kalbame apie išteklių efektyvumą. Vienas toks supaprasnimas būtų būtent tai pasėjimas tą kryptimį, kaip kad jūs pasakėte. Būtent, kad tų mm, žaliavų, žaliavinių išteklių atsigabenimas yra vienintelė problema. Kitas dalykas, kad uh, išteklių efektyvumai supaprasnami kitą pusę, kad tai yra tik tai energijos efektyvumas. Uh, būtent dėl tų dviejų klaidų mes irgi ieškom sprendimų, kad tai nebūtų tokios painiavos ir toje rytoj flagship iniciatyvoje bus rytoj būtent apie tai kalbama. Ir aš manau, kad tikrai sprendimai bus geresni, labai svarbu, kad e, tarp mūsų direktoratų irgi nebūtų to, to, tų varžytuvių, kad nebūtų tokio požiūrio, kad aš tai jie nori prastumti savo politiką, čia ar, ar anie nori prastumti politiką. Aš manau, kad būtent komunikatas tas problemas išspręs. Be abejo, tai nereiškia, kad jau visa kova baigsis, bet būtent mes galvojame, kad reikia išvengti tų tokių klaidų, kad būtų viskas supaprastinama tik tai į tai, ką būtent jūs ir pasakėte. Uh, ko trūko išteklių efektyvume, būtent trūko tų eko, e, eko paslaugų pusės trūko. Ir manau, kad būtent į tą sritį mes turime sutelkti dėmesį. Ir toliau dėl aplinkosauginio ataskaitų ir Life Plus, jūsų paskutinė klausimo dalis. Na, mes dabar šiuo metu kovojame dėl Life Plus. Mes galvojame, kad mums ir toliau yra reikalinga ši programa. Aišku, mes toliau galėsime diskutuoti apie tai, kokia turi būti jos esmė. Bet galvojant apie energetikos perspektyvą. Uh, Manau, kad mūsų politika turi būti orientuota į pagrindinės politikos kryptis. Noriu eh, papasakoti apie mm, dabartinę situaciją. Apie 400 milijonų eurų aplinkos komisaras valdo kasmet. Tačiau jeigu pažiūrėtumėm konkrečiai vien aplinkos tikslais, kiek yra sunaudojama kasmet, tai yra maždaug 12,5 milijardo kasmet. Taigi valdau nedaug, bet sunaudoju daug pinigų. Tai yra tikrai tokia prabangos situacija ir jeigu sugebi ir kitus įtikinti, kad e, aplinkai reikia skirti prioritetą, tai būtent taip ir atsitinka. Uh, Be abejo, kad dabartinėje situacijoje aplinkosauginiai elementai labai sudėtingai prastumiami, tačiau aš manau, kad mums reikia labai aiškių tikslų ir Life Plus ir per Life Plus mes turime būtent siekti labai konkrečių tikslų. Su pakankamai nedidelėmis e, pinigų sumomis per Life Plus mes pasiekėme tikrai pakankamai įspūdingų pokyčių, kurie yra labai vertinami regionų, valstybių narių ir visuomenės. Toliau jūsų klausimas dėl aiškių tikslų. Niekuomet e, galvojant apie flagship iniciatyvą, nebuvo tokių minčių, kad e, būtų kažkokie specifiniai tikslai nustatyti. Mes galvojame apie kelio gairių planą, kad tenai bus konkretus specifiniai tikslai. Tačiau mes suprantame, kad reikės judėti tą linkme ir yra pakankamai platus palaikymas. Klausimas yra tik tai, ar sugebėsime parengti kažką tokio paprasto, ką būtų įmanoma panaudoti tinkamai, steb, tinkamą stebėsną užtikrinti ir turėti ir duomenis net regionų lygmenių. Ir kad jeigu būtų įmanoma, kad būtų galima tai prastumti į 2020 e, metų e, proceso ciklą, nes man atrodo, kad tai būtų būtent mūsų ekonominės politikos neatsiejamas elementas atsižvelgiant į aplinkosauginius e, visus sumetimus, tai būtų labai svarbu. Toliau buvo įdomus klausimas dėl finansinių sunkumų Europoje ir kaip spręsti tą aplinkosauginį klausimą tokiame kontekste. Komet komisijoje kalbėjome apie metinės augimo studijas. Žinote, pirmąją paskelbėme šiemet. Aišku, dominuojanti mintis buvo, jog turint omenyje dabartinę situaciją, reikia pripažinti, kad tai yra labai rimta situaciją, kai, ypač e, kai dar yra didžiulis klaustukas dėl finansinių rinkų išgyvenimo ir euro ateities. Tai kai eina kalba, aišku, apie visą finansų valdymą, paskolų paėmimą, paskirimą, reikia be abejo suvokti, kad situacija yra labai rimta. Tačiau tuo pat metu visose diskusijose, kuriuose dalyvavau, buvo visiškai aišku, kad šiandien esame tokioje situacijoje, kur užimtumas smuko. Mes esame situacijoje, kur BVP augimas e, sumenko. Ir vargu ar kas gali pasakyti, kad aplinkos sauga čia dėl to kalta. Aplinka, kad dėl to kalta. Esmė buvo ta, būtent kad visuomet į aplinkos visas priemonės buvo duriamas pirštas, kad štai yra kaltininkai, dėl ko yra iškylančios kainos, e, išlaidos ir taip toliau. Tai štai dabar aš, aš būtent ir akcentuoju, jei jau turime tokią situaciją, tai galgi galvokime, apie kokį augimą kalbame, apie kokių darbo vietų kūrimą kalbame, ką reikėtų skatinti, kad po 10-15 metų nereikėtų spręsti tokios situacijos, kuomet e, reikėtų kalbėti iš viso apie aplinkos išsaugojimą. Uh, Aš sakyčiau, kad reikėtų dabar kalbėti ne apie augimo kiekį, kiek to augimo reikia, bet apie augimo kokybę. Ir su augimo kokybė, manau, mes e, nušatumėm du zuikius būtent e, visas tas mūkimas yra ne dėl aplinkos sauginių visų taisyklių taikymo, bet kai išbrisdami iš tos duobės mes turime atsižvelgti ir visus aplinkos sauginius aspektus. Dabar dėl plastinių atliekų. Taip, tai yra komisijos darbo tvarkėje ir aš pats lapkučio mėnesį tame seminare dalyvavau ir tikrai buvo labai vertinamas ir e, Europos parlamento narių dalyvavimas. Uh, buvo labai aiškiai kalbama būtent apie tą kryptį, kurios laikyčiaus ateityje. Bendrai kalbant, tai yra klausimas, kurį mes turime spręsti tarptautinių lygmenių, tačiau man yra visiškai aišku ir aš esu pasiryžęs dirbti vardant to, kad būtų parengta visa eilė pasiūlymų, kaip kad apie tai buvo kalbama lapkričio mėnesį seminare. Vienas iš šokiruojančių dalykų, ką sužinau seminare, buvo tai, kad uh, didžioji dauguma to, kas įgūli mūsų vandeninuose, tai atkeliavę iš žemės, iš sausumos. Tai iš tikrųjų, jeigu mes nesustabdysime tų visų procesų ant sausumos, tai mes nieko nepadarysime vardan mūsų vandeninų. Taigi tai politika, kurios tikrai netidėliosiu labai ilgai, be abejo, imsiuos jos jau dabar. Kinija. Čia, na, jau verčiau gal nekomentuočiau tų klausimų. Buvo dėl retųjų metalų tas konkretus um, klausimas. Aš nežinau, ar galės, gal galėsime jums raštu atsakymą pateikti. Aš galiu tik dabar tiek pasakyti. Dėl Kinijos pakankamai akivaizdu yra, kad jie laikosi gan aiškios politikos, kad um, jie nori būti labai svarbia veikėja tarptautinėje arenoje ir jie formuoja būtent savo politiką tą linkmę. Judit Merkeš, teisingai kalbate apie tą dalyką, kad būtent nuomos pagrindais veikianti visuomenė būtų labai tinkamas e, principas. Pavyzdžiui, paminėčiau Mišelino, tarkim, pavyzdį, kur jau jie e, padangas nebeparduoda, o nuomoja, reiškia, jie nuomoja paslaugą. Ir tokiu būdu E, padangų, e, tų pačių padangų panaudojimo efektyvumas yra e, smarkiai pagerinamas. Toliau vėl buvo klausimas dėl plastikų ir Kinijos, atrodo atsakiau tos klausimus. Toliau taip, ne, ne ką, o kaip, aš labai sutikčiau, kad čia viskas tinka. Manau, kad tai taikytina visoms politikos rytims. Na, antrame klausimą atsakymo raundą kalbėsime apie bioįvairovę. Turime tris klausimus ir galbūt jūs galėtumėte savo pasisakymo metu pasisakyti, atsakydamas į klausimus. Ponas Sonikas ir po to Karin Klarenbach. Jo, Soniko nėra, taigi Karenbach. Uh, Pone komisarė, dėkoju, kad vėl skirite laiko dialogui su mūsų komitetu. Na, mes šiandieną kalbame apie bioįrovę, augimą ir. Dar viena tema. Vien augimas pats savaime nėra vertybė, reikia, kad augimas būtų kokybiškas. Tačiau už norint užtikrinti kokybę, reikia veiksmų ir yra dvi veiksmų programos, apie kurias norėčiau pakalbėti. Tai yra pirmiausia šeštoji e, aplinkosaugos veiksmų programa, kuri baigėsi 2012 m. birželio mėnesį, o Europos aplinkosaugos agentūros pranešime ataskaitoje nurodyta, kad reikia dar daug ką nuveikti ir konkrečiai nurodyti, kokiose srityse. Taigi darome prielaidą, kad e, artimiausiu metu pristatysite septintą aplinkosaugos veiksmų programą. Taigi ar pristatysite ją ir jeigu taip, kada ir kokius konkrečius dokumentus mums pateiksite. Toliau ekonominių naujovių veiksmų programa, pranešta apie, kad ji bus suformuluota, taigi skamba gerai, skamba kokybiškai, įspūdingai, į kokius suinteresuotus asmenys bus kreipiamas ir, ir orientuojamas ar į pramonę, ar vartotojus, ar visuomenę. Ko galime tikėtis? Ačiū. Sandrin Belie. Euh, gerbiamas komisarė, 2010 metais kuomet biologinės įvairovės strategija nuo 2006 metų ir veiksmų planas nes, ne, nebuvo įgyvendinti. Aš apsidžiaugiau, kad e, Nagojos vadovų sutikime komisija būtent galvojo apie veiksmų planą tolesniam laikotarpį, būtent galvojant apie mūsų planetos ateitį. Yra žengtas didelis žingsnis, tačiau mes žinome, kad aišku kelias tuo nesibaigia. Nagojos susitarimas turi būti perkeltas dabar į konkrečias priemonės. 20 tarptautų tarptautinių tikslų turi būti taikoma ir Europos Sąjungoje. Todėl Europos parlamentas nekantriai laukia biologinės įvairovės strategijos 2010 metams paskelbimo. Taip pat, kad mes galėtumėm peržiūrėti ir žemės ūkio, ir žuvininkystės, ir sanglaudos politikos rytis atitinkamai. Taigi, komisarė, kokio tvarkarašio mes galėtumėm pagristai tikėtis, kas bus per artimiausius mėnesius padaryta, kokiu metodu priemonių e, instrumento bus pasiūlyta, kad e, dabartiniai teisės aktai būtų įgyventi ir taip pat, kad nustatyti tikslai, kad būtų įgyveninti. Taip pat, ką galvojate apie Europos ES teisės aktus dėl pažeidimo aplinkosaugos rytyje, ar yra visa tai numatyta ir į naują strategiją dėl biologinės įvairovės. Euh, Ačiū. Dabar komisaro atsakymai. Penkios minutės, gal jei tilptumėt. Uh, Na, Pirmiausia, dėl septintosios aplinkos saugos veiksmų programos. Na, kaip jūs teisingai pastebėjote, mes gavome SOR metų viduryje atliksime šeštosios aplinkosauginės veiksmų programos įvertimą ir po to nuspręsime, kaip elgtis toliau. Na, tiesiog, kad išvengtume nesusitipratimų, aš nesu prieš septintąją aplinkosaugos veiksmų programą, priešingai yra gerų argumentų, kodėl ji reikalinga. Taigi, uh, kai šį klausimą aptardavome, aš visuomet sakydavo, kad pirmiausia reikia sutelkti viską pailiui, o ir kai jau konkrečiai kils klausimas, ką daryti toliau, tai tuomet ir primsime sprendimą. Tas pats pasakytina ir apie sangrinį klausimą, nes jei klausite, ką darysime kitame šių metų pusmetyje, taigi yra daug dalykų 2011 metais, kurie lems mūsų ateitį. Tai čia paminėčiau žemės ūkio politiką, taip pat žvinkystės, anglodas politika, platus temas projektas, kuris įtakos mūsų bio E, mūsų pasiūlymą dėl bioįvairovės, dėl veiksmingų išteklių panaudojimo, visus tuos aspektus, juos reikia atsižvelgti ir tik tais po to galėsime sudaryti veiksmų programą, kai žinosime, kur esame. Lygiai tas pats pasakytina apie SR pranešimą. Taip, pas, pasaulis labai vairus ir todėl yra daug dalykų, į kuriuos reikia atsižvelgti aplinkosauginėme kontekste ir žiūrėti visą tai skirtingai nei prieš dešimt metų, kai buvo sudaryta šešta aplinkosauginė veiksmų programa. Taigi, atsakant, atsakydamas į šį klausimą, galiu pasakyti, kad greičiausiai 2012 metų pradžioje mes e, suformuosime ką nors, kas bus kitas etapas po šeštosios aplinkosauginio veiksmų programos. Negaliu pasakyti, ar tai bus tiesiog kitas šios programos etapas, ar tai bus jau septintoji aplinkosauginio veiksmų programa, tiesiog matysime. Kitas dalykas. Tiesiog mes negalime švaistyti laiko, nebegalime savo to leisti šiais metais, nei per pirmą, nei per antrąjį pusmetį. Taigi labai svarbu visiems bendradarbiauti, sustelkti į šiuos klausimus tam, kad neprarastume programų, kai jau turėsime finansinius pasiūlymus, tai jie lies ateinančius penkerius dešimt metų. Taigi po to jau bus, kai tie pasiūlymai bus suformaluoti, per vėlų siūlyti, pavyzdžiui, kažką dėl septintosios aplinkosauginės veiksmų programos, kai bus priimti finansiniai sprendimai. Mes turime toleregiškai viską apsvarsyti ir nuspręsti. Bet nebejoju, kad niekas nekaltins komisijos dėl dviejonių. Dėl bioįvairovės strategijos, ją suformuluosime kiek manoma greičiau. Šiuo metu turime tam tikrų uh, pro, procedūrinių problemų komisijos darbo viduje, atvirai tariant, susijusi su poveikio vertinimu, tačiau tikrai ar jau perėmė paskutinį strategijos formavimo etapą. Tai savaičių klausimas ir strategija apsiribos, um, apsiribos keliomis priemonės, tačiau patiksliai bus labai realistiški. Uh, Tiesiog bandysime e, sustelkti tai, kaip geriau gyvendinti turimus teisės aktus, o taip pat skirsime dėmesio tarp šakiniams klausimams. Tai taip pat bus kreipiamas dėmesys toje strategijoje. Tai tokiu būdu, manau, atsakiau ir į Sandrin klausimą. Galbūt dar sureaguosiu į vieną dalyką ir pridursiu. Uh, Tai yra dėl egzistuojančių teisės aktų Natura 2000, šiuo metu šis teisės, akt, šiuo metu šis teisės aktas yra gyvendinimas Mm, mes išplėtėme viską nuo 17 iki 18 procentų, tai yra gera žinia, tačiau svarbu pasirūpinti, kad būtų parengti tinkami valdymo pralainai ir labai svarbu, kad ir finansavimas būtų užtikrintas. Taigi šiuo metu labai gilinamės į tai, ką daro valstybės narės ir nebejokite, kad tikrai prie šio klausimo dar sugrįšime. Ačiū. Uh, Na kągi, pereikime prie trečio raundo, tai yra gyvenant egzistuojančių teisės aktų gyvenimas Karlas Heinzas Florencas. Jo nėra, taigi persutiksiu žodį Danui Jorgensenui. Dėkoju, dėkoju ponė komisarė už tai, kad kaip visuomet puikiai atsakėte į klausimus. Taigi turim keletą klausimų dėl pesticidų reglamento. Na, kaip tikriausiai žinote, prieš keletą metų mes patvirtinome naują reglamentą dėl e, pesticidų pateikimo į rinką. Uh, rinkodaros ir dabar jau artėja pirmieji gyvendinimo, artėja mm, gyvenimo laikotarpio pabaiga, tril, birželio 13. Na ir komisijai e, reikalingas reglamentas dėl duomenų apie šiuos produktus rinkimo. Na tai labai svarbu, nes dabartiniai reikalavimai dėl duomenų rinkimo uh, dar yra iš 91 metų ir aišku atrado naujos informacijos, naujų duomenų, be kita ko yra ir naujų teisės aktų ir tai reiškia, jog reikia suformuluoti reik, naujus reikalavimus duomenų rinkimui. Taigi norėčiau paklausti jūsų štai ko. Ar Įsivaizduojate, kad tie reikalavimai bus suformuoluoti iki e, birželio 14 dienos Ir e, ar esate pasirengę šią situaciją ir kaip ketinate paspartinti šį procesą? Kitas dalykas susijęs su pesticidais yra uh, pesticidų likučių maiste reglamentas. Na, Na ir šio teisės akto taip pat dar tinkamai neįgyvenimo. Taigi, ar turite informacijos, kokia yra konkreti padėtis dėl šio dalyko? Karlas Hansis Florencas. Pone komisarė, dėkoju už tai, kad apsilankėte mūsų komitete ir už įdomius atsakymus. Valstybėse narėse, kaip, kaip kalbėjo prieš mane kalbėjo, kalbėtojai, yra tam tikrų problemų, nes tai yra susiję su teisės aktų įgyvendinimu ir e, tai tam tikra prasme toksai nuvilintis rezultatas, kad mes priimame sprendimus ir paskui kyla sunkumų juos įgyvendinant. Kalbant apie atliekas, nėra tokio didelio, didelio skirtumo tarp Austrijos ir Italijos arba Vokietijos ir Jungtinės karalystės. Aš manau, ponė komisarė, kad jūs turėtumėte tapti griežtesnis ir e, atitinkamas šalis paduoti į teismą. Dėkoju toliau Kris Deivis. Noriu pratesti Dan Jurgitsen klausimą dėl pesticidų. Aš nesuprantu, kodėl komisija netaiko to atsargumo principo, kai eina kalba apie pesticidus ir bites, kadangi susirūpinimą uh, Mm, susirūpinimas kyla dėl pesticidų poveikio um, bitėms, taigi kodėl netaikomas tas principas valstybėms narėms, visai eilė jų. Noriu taip pat paklausti dėl aplinkosauginių įstatymų įgyvenimo valstybėse narėse, kai nėra tinkamų inspektavimo kriterijų. Prieš kokią 12 metų turbūt komisija paskelbė rekomendacijas dėl minimalių aplinkosauginių inspekcijų tikrinimų. Šis komitetas buvo siūlęs tas rekomendacijas paversti direktyvą, nes iš tikrųjų per tą laiką pamatėme, kokia yra didžiulė įvairovė. Vienur, vienose valstybėse narėse praktiškai jokių administracinių pareidimų yra, kaip e, nuolat atlikti aplinkosauginius patikrinimus, inspekcijas, kad tai taptų eilinių, tokių kasdieninių darbų, kitur visai kitokia situacija. Taigi ar komisija galvotų apie tą situaciją, ar ketinama pasiūlyti direktyvą, iš tikrųjų turi būti kažkokie tai bent jau minimalų standartą, jeigu norime, kad įstatymai būtų įgyvendinami. Well, uh, uh, Hasip. Vienas iš dalykų, ko mes laukime, ES gyvenimo teisės aktai dėl uh, sieros dioksido ribos uh, Um, jūriniai aplinkai, dėl ko susitarta tarptautinio jūrų organizacijoje prieš kelius metus. Komisarė Patošnikai, jūs uh, žadėjote pasiūlyti iki praeitų metų pabaigos teisės akto įgyvendinimo pasiūlymą pateikti, tačiau nieko mes nematome, taigi kokia dabartinė situacija noriu paklausti. Ir antras dalykas dėl oro kokybės. Tai yra mūsų piliečių sveikatos klausimas. Mes taip pat laukiame kad nacionalinės išlakų e, ribas nustatanti direktyva bus peržiūrėta. Buvo galvojama, kad tai reikalinga padaryti jau tada, kai ėjo kalba apie teminę strategiją dėl, mm, dėl oro kokybės. Taigi, kokia situacija dabar? Uh, uh, yeah, these are the E, Baltijos jūroje keltų savininkai šiandien lankosi salėje. Norim pasveikinti juos. Ačiū dabar dėl e, su pesticidai susijusių klausimų. Turiu atvirai pasakyti, kad neturiu jums dabar atsakymą, tačiau pasirūpinsiu, kad tas atsakymas jums būtų paruoštas dėl abiejų klausimų. Kaip galima greičiau. Raštu nesu informuotas apie tai, kad mm, nebuvau informuotas, kad bus klausimų e, ta tema, todėl, na, Aš tik tikiuosi, kad viskas čia e, klostosi sėkmingai, bet tikrai nežinau konkrečios dabartinės situacijos dėl duomenų reikalavimo e, taisyklių ir ar, ar mes čia numatytumėm kokių problemų, bet e, tikrai pažadu, kad gausite atsakymus raštu. Ir Kristui taip pat atsakymas dėl pesticidų ir bičių toks pat būtų. Dabar plačiai kalbant apie gyvendinimą, tai yra rimtas klausimas. Kaip ir daugelį kitų sričių, aišku, burtų lasdelės nėra. Tačiau turime čia padaryti kažką visiškai kitokio. Uh, nes susidurėme su labai rimtomis problemomis, kadangi ES valstybėse narėse yra labai skirtingos situacijos, skirtinga teisinė bazė. Todėl aš manau, kad reikia labai rimtų diskusijų, politinių diskusijų šio klausimu. Ir aš labai tikiuosi, kad bus galima paremti politinį komunikatą jau šių metų viduryje. Uh, ir kad bus galima apžvelgti būtent tos klausimus, kuriuos jūs čia keliate, tarkime, dėl tinkamų inspekcijų kriterijų. Mums reikalinga galbūt konkreti direktyva dėl, tarkim, atliekų įgyventimo agentūrų, tarkim. Aš manau, kad reikia šios klausimus spręsti sistemiškai. Tai yra klausimas, kur be abejo reikalingas ypatingas dėmesys per artimiausią pusmetį ir mes renksime politinį dokumentą, kad būtų galima šiuos visus klausimus tinkamai aptarti. Viena iš mm, problemų, ką aš dar išvelgčiau ateičiai, kaip žinote, buvo darybinė, aš dirbau darybinėje komandoje kai Slovenija ruošiasi įstojimui ir tuomet buvo susitarta dėl tam tikrų perinamo laikotarpio um, nuostatų atliekų tvarkymo, vandens ir uh, vandenvalos uh, sričių. Tai yra būtent sritis, kurioms uh, reikalingos didelės investicijos jeigu nori uh, laikytis visų ES aplinkosauginių reikalavimų. Ir būtent mano kadencijos laiku šis pereinamasis laikotarpis ir baigėsi. Todėl būtų labai svarbu, kad, aišku, ir mes kalbėsime, bet kai ir jūs kalbėsite apie sanglaudos politiką, kad į tai būtų atsižvelgta. Nes tikrai neįmanoma, kad valstybės narės atitinkamos šį klausimą sugebėtų išspręsti vienos. Todėl labai svarbu į tai atsižvelgti. Be abejo, tarp kitko būtų labai logiška, kad e, bendra finansavimas atkeliautų iš ES. Juk pagalba bus suteikiama ne vien tik tai tom konkrečioms valstybėms narėms, bet pagalba bus visiems. Tarkim, prisiminkime e, neseniai įvykusią e, avariją ir kaip visas Dunojus buvo užterštas nuo Vengrijos kojas žemyn. Tai manau, kad šis klausimas turi likti mūsų darbo atverkėje ir ateityje. Dabar dėl siros. Na, faktiškai nežinau, kad iki metų pabaigos buvome pažadėję šį klausimą išspręsti, bet turiu pasakyti, kad tikrai tas dokumentas jau yra paskutinėse parengimo etapuose. Tai per artimiausius mėnesius jau jis turėtų pasirodyti. Beje, ir oro politikos diskusijų kontekste mes apie tai kalbėjome. Būtent šių diskusijų esmė ir buvo tokia, kad reikia visos komisijos dėmesį atkreipti į šį klausimą. Čia yra du esminiai dalykai, kuriuos mes išvelgėme kai kuriuose konkrečiose srityse, pavyzdžiui, dėl dalelių, kas yra susijęs su miestais, su ozonu, pavyzdžiui, čia mes matome, kad reikalai krypsta nei gerą. Be abejo, visa tai sėtina su šaltiniais. Aišku, dėl smulkiųjų dalelių be abejo šaltinis pagrindinis būtų transportas ir be abejo neišspręsime problemos vien tik tai nustatydami ribinės vertės. Nors, aišku, mes turėtumėm spręsti būtent nek direktyvoje dalelių klausimą, bet turime taip pat pasirūpinti, kad ir per politikos priemonių pasiūlymus iš kitų sričių komisarų kompetencijos mes taip pat pasirūpintumėm tuo, kad valstybės narės galėtų realiai įgyveninti tuos tikslus. Būtent oro politikos diskusijos tam ir buvo skirtos išvados verčia mus būtent daryti tą patį, kas buvo padaryta su energetika ir klimato kaita. Tai yra verčia mus pasiremti tokiu pačiu principu. Transportas, energetika ir aplinkosauga kartu turi būti turi spręsti tos lausimus, kai eina kalba apie oro kokybę. Ir aišku, ne vėliau, kai 2013 metais pasiūlymai bus pateikti, galiu pažadėti. Aš nelaikyčiau, kad tai yra kažkoks klausimo atidėjimas. Priešingai, jeigu mes dabar jau pasiūlytumėm e, nek direktyvą atskirdami tuos lausimus nuo kitų dalykų ir, ir pusantrų, gal dviejus metus. Tai gulėtų ant mūsų stalų ir koks tada realus galutinis procesas būtų. labai svarbu, kad per šį procesą, kurį mes pasirinkome, kad mes surinktumėm reikalingą palaikymą bendrai politikai ir iš tų sričių, už kurias atsakingi mano kolegos komisarai, kad būtent iš valstybių narių mes užsitikrintumėm rezultatus. Snowden. Na, dėkoju. Ir paskutinis e, klausimų randas liečia kitus klausimus. Na, dar yra devyni nariai sąraše, taigi vėlgi prašysiu pasisakyti dabar jau tik per minutę ir pusantros. Ir pirmiausia, Sel papietika. Dėkuoju, bandysiu pasisakyti trumpai. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti poną komisarą dėl puikaus darbo veiksmingo išteklių panaudojimo srityje. Tai iš tikrųjų didelis iššūkis. Jūs kalbėjote apie konkrečius tikslus. Taigi man kyla klausimas, kodėl nėra e, kažkokio tai tikslų spektro iki 2050 metų, tam, kad būtų, e, būtų uždarytos spragos, kai yra naudo, naudojami ištekliai iš neatsinamų jonančių šaltinių ir būtų užtikrintas e, tvarumas. Ir šiame kontekste turiu tris klausimus. Pirmiausia, kokiu turite klausimų dėl GPS e? ir taip pat e, kaip e, pasitelkti naujoves, mokslinius tyrimus įmonės tam, kad būtų užtikrintas tvarumas. Antras, kaip tai susijęs su žaliavinių medžiagų iniciatyva ir dėl reglamento, tai. Kokia jūsų politika yra dėl išmetalų ir veiksmingų išteklių panaudojimo? Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju ir komisarės, sveiki atvykę, dėkoju savo ruošų už gerą darbą. Mano klausimas e, liečia Euro, Europos Sąjungos gypsibirą sutarimą. Na ir tikrai, tai, kas ten parašyta, tai gal skandalinga remiantis vertinimu, kuris buvo atliktas komisijos užsakymu ir buvo baigtas 2009 met, e, buvo nustatyta, kad e, greičiausia pirminio miško tūkstančiai hektarų šios tarimo dėka bus sunaikinta 11 procentų Brazilijos miškų. Taip pat čia neatsižvelgta ir iš asmenų perkelimą iš tos um, teritorijos, o taip pat um, tų, pa, tų miško nuodmenų iškirtimą, kuriam, kur pataplotuose bus auginamas biokūras. Ar atsižvelgėte visas tas pasiekmes, kurias turi šis tyrimas ir apie tai buvo kalbama Nagojoje? Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau užduoti porą klausimų komisarui. Vienas iš jų susijęs su e, pramonės emisijomis ir buvo e, praėjusiais metais patvirtinta atitinkama direktyva ir dar prieš ją patvirtinant e, buvo išteikta darbo grupė, kuri atrado naują priemonę, tai yra prekyba taršos leidimais. Ir E, vėliau komisija dėja sustabdė darbą ties šio projektu. Norėčiau e, aš jūsų oficialiai pasiteirauti, ar tikrai tas darbas buvo sustabdytas ir gal galėtumėte pasakyti, kokios yra to priežastis. Ir toliau antras klausimas. Komisijos darbo programoje e, yra parašyta, kad komisija E, darys viską, kad nagrinės temą, kaip galima būtų mažinti CO2 emisijas sunkių, sunkiųjų transporto priemonių. Taigi, kokių reguliacinių priemonių imsitės? Dėkoju. Toliau Michael Tremopolus. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Νοέμβριο η ΕΦΣΑ. Dėkoju, ponė pirmininkė. Lapkričio mėnesį EFSA parengė gairias skirtas GMO keliamos grėsmės įvertinimui. Kartu su nuomonė dėl GMO poveikio netiksliniams organizmams. 2011 metais komisija ketina kaip tasą pasiūlyti kažkokį teisiškai privalomą teisės aktą. Ir tai bus, čia bus komitetų procedūra ir po to jau bus pirmant sprendimai, ar bus išduodami leidimai, licenzijos auginti GMO. Taigi, gal galėtumėte mūsų informuoti apie tai, uh, kaip jūs ir generalinis direktoratas buvote įsitraukę visą šią procedūrą likščiol. Ir ar šioje procedūroje bus atsižvelgta į visus būkštavimus susijusius su GMO. Ir ponas Daliai, jūsų kolega ketina uh, leisti importuoti ir auginti tokius GMO, kai bus atliktas tinkamas poveikio vertinimas, kaip jūs su juo bendradarbavote. Uh, Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. 2011 m. darbo programoje komisija kalba taip pat ir apie katastrofų prevenciją. Todėl norėtumėm sužinoti, kokias konkrečias priemonės esate numatę, ar yra numatomas katastrofų koordinavimo planas ES, nes jeigu, pavyzdžiui, įvyktų kažkokia nelaimė, kuri būtų susijusi su keliomis valstybėmis narėmis, tai kaip būtų koordinuojami e, veiksmai arba jeigu ištiktų kažkokia katastrofa upė e, ir turėtų padarinius upiai, kuri teka per kelias valstybės narius, narės, kaip būtų koordinuojami veiksmai. Ir kitas klausimas, ar komisija ketina įsteigti tokį e, katastrofų fondą, e, yra jau dabar solidarumo fondas, tačiau jo lėšos yra naudojamos tik tai tada, kai žala yra didžiulio masto. Jeigu būtų kažkoks kitas fondas, kurio lėšas būtų galima panaudoti lengviau, prie, prieiga prie kurio būtų paprastesnė, tai galbūt e, jeigu ištiktų kažkokia gaivalinė nelaimė, būtų galima lengviau pasinaudoti tomis lėšomis. Toliau sutikčiau žodį kolegai Džordžiavai, bet jūs norėsite atsakyti? Egy kérdésem és egy kérésem lenne a biztos úrhoz. Uh, jó háromnegyed évvel Ačiū. fogadta el a parlament. Ačiū pirmininkė. Prieš kokius devynis mėnesius parlamentas patvirtino rezoliuciją dėl um, tam tikrų kalnakasybos technologijų uh, uždraudimo. Aš norėčiau paklausti. Aš noriu jūsų pasiteirauti būtent, uh, ką jūs ketinate daryti šio klausimu, ar jūs ketinate taip pat kažkokius tai aplinkosauginius mokesčius įvesti Europoje. Ar yra mm, galimybė atlikti kokią tai kokį tai tyrimą ir, ir pateikti pasiūlymą, kad būtų galima pradėti ir techninės konsultacijas toje srityje. Um. Abbau von Kohlesubventionen, glaube ich, ist auch nicht. Commissioner Potocznik, äh, äh, das äh, ist in einem anderen Portfolio. Na, taip, subsidijų juodosios anglės, akmens anglės gavybai nutraukimas yra kitas klausimas, apie tai kalbės kitas komisaras. Pone Klas, norėčiau užduoti klausimą, ar pavyks įgyvendinti visas priemonės. Mes šiandien ryte kalbėjome apie BVP ir dėja tas sprendimas sužlugo, tas dokumentas sužlugo. E, kitas klausimas yra, kaip išmatuoti tą ekonomikos augimą. Jūs taip pat keliate šią klausimą. E, kartais man kyla klausimas, ar visa tai, kas yra numatyta programuose, yra realistiška. Čia tiesiog yra kuriamas pakank, e, didesnis biurokratinis aparatas. Galbūt reikia palyginti galbūt reikia įvertinti poveikį, rezultatus, o ne šiaip kurti be pagrindo biurokratinį aparatą, jeigu mes norime kalbėti apie veiksmingą politikos įgyvendinimą. Kadangi aš esu pranešėjas, manau, kad būtų uh, protinga kalbėti apie statistikas, kurios padėtų įvertinti sėkmę ar nesėkmę. Tai buvo paskutiniai klausimai, ponė komisarė. E, tuos klausimus, į kuriuos negalėsite atsakyti, mes tikriausiai atsakymus gausime raštu, o dabar suteikiu jums žodį atsakyti. Fortunately. Uh, joint, uh... Dėl Sirpaks klausimo, mm, dėl jungtinių technologijų iniciatyvų, privatos ir valstybinio sektoriaus bendrų iniciatyvų. Aš labai tikiu būtent tokiomis idėjomis, apie tai buvo kalbama ir paskutinėme komisijos seminare, kur kalbėjome apie naujoviškus, naujus finansavimo metodus taip pat, nes aišku, sunkmečio laikotarpiu yra be abejo ribotas ir išteklių potencialas ir taip pat yra didėjantis ir augantis poreikiai ES lygmenių. Aišku, geriausia būtų panaudoti mm, turimus pinigus būtent kaip atsvarą mm, viešajam finansavimui. Tai būtų būtent um, europiniai ir nacionaliniai viešieji pinig, finansai, arba dar geriau būtų privati ir valstybinė uh, partnerystė. Būtent uh, mintis čia yra tokia. Ir ar mes galvojame apie tokias priemonės ir aplinkos rytyje? Taip, Mes tikrai ketiname panaudoti novatoriškus mechanizmus ir aplinkos rytyje. Mes galvojame, kaip geriau panaudoti Europos investicijų banko potencialą. Be abejo, mes galvojame ir apie partnerystės mokslo tyrimų ir inovacijų srityje. Dabar dėl žaliavinių medžiagų iniciatyvų buvo atidėtas tas lausimas, jau turėjome rytoj įtvirtinti, bet atidėta kitai savaitai. Tai čia būtų trys pagrindiniai ramščiai, o vienas ramstis yra e, išteklių efektyvumas ir mūsų aplinkosauginis požiūris į šį klausimą. Manau, kad e, būtent šis požio taškas yra tinkamai e, išspręstas žaliavų iniciatyvoje. Dabar dėl Markos susitarimo, ką jūs paminėjote ES ir Merkosur sutarimas, aš manau, kad tai irgi atitinkamai, aišku, komisijai aptariama, bet be abejo pagrindinis generalinis direktoratas čia jau lemiamą žodį tars. Ir dėl Dėl to klausimo be abejo aš galėčiau tik tai pabandyti gauti daugios, daugiau informacijos, pažiūrėti, ką galėčiau čia padaryti. Be abejo, mes mm, stengiamės užtikrinti, kad naujas reglamentas būtų tinkamai gyvenintas. Čia buvo mm, jis mm, priimtas dėl neteisėtos medienos importo meto ir, ir aišku, po truputį mes judame dėl tų savanoriškų flex susitarimų ir ketvirtadienį dėl flex, man atrodo, yra jau, jau dirbama ir 2011 planuojame taip. Dėl ETS Nežinau, kur dabar mes čia padėjome e, tą medžiagą, bet pirmas dalykas, ką aš norėjau pasakyti, pirmas buvo ETS, paskui buvo GMO ir trečias buvo civilinė apsauga. Iš esmės visi trys klausimai yra ne mano kompetencijos sritis, bet aš pasistengsiu kiek įmanoma atsakyti dėl ETS. E, priekybos apivartiniais taršos leidimais sistemos. Nežinau, ties kur sustojo tos diskusijos Na, mes paprastai tik tai, kai iki kabineto lygio atkeliauja tos diskusijos, tik tada jau aš įsitraukiu iki to laiko. Tai uh, Kolegydė Hartiš būtent užsima to klausimą. Dabar dėl genetiškai modifikuoto organizmo komisija stengiasi užtikrinti, kad ir ap, kad visi, mm, visos rytis būtų apimtos, taip pat ir aplinkos, jeigu jim priimami sprendimai dėl genetiškai modifikuoto organizmo. Ir komisaras dalyjo turi pasakyti, na, paveldėjo visą komandą iš manęs tai buvo būtent e, ekspertizės komanda iš e, generalinio direktorato e, aplinkosauginio, kurie dirbo GMO klausimais. Ir, na, ne tai, kad mes turėtumėm dabar kontroliuoti, ką jie daro, bet mes tikrai pasitikim tuo darbu, kurį jie atlieka, tiesiog vadovauja, prižiūri dabar kitas komisaras. Dėl civilinės apsaugos. Faktiškai aš daug ką žinau šio klausimu, nes aš dalyvavau tuose procesuose. Žinau, kad kolegė Kristalina galvoja čia apie tą sritį ir, ir, ir jau komisijos diskusijose į tam tikrų idėjų pasiūlė. Solidarumo fondas čia nėra tikslingas. Uh, Tarkim, jeigu reikia iš karto sureaguoti, jeigu reikalinga iš karto nedelsiant suteikti pagalbą valstybei nariai, nes yra visa procedūra, ribos, e, kriterijai ir taip toliau, reikia pritarimo iš valstybių narių ir taip pat netgi parlamento, kadangi pagal naują finansavimo, e, pagal e, naujas finansinės taisyklės viskas veikia. Civilinė apsauga čia viskas gali įvykti nedelsiant, bet aišku, čia jau visai kita istorija. Kai eina kalba kalba apie, apie veiksmus už ES e, ribų, mes galime skubiau sureaguoti, taip pat ir iš finansinio požio taško. Tuo tarpu ES viduje čia jau aišku yra ta, tas trūkumas, kad kol kas na, nėra tinkamų priemonių. Taigi kolegė sprendžia tos lausimus. O dabar dėl uh, e, cienido technologijų tikrai aš nepamiršau tų klausimų ir, ir jum atsakymas e, tikrai bus parengtas Ir dar paskutinis dalykas, kad na, reikėtų išvelgti plačiau nei vieną BVP istoriją. Jeigu kažkas galvoja, kad duomenis e, dėl BVP lengva surinkti, tai iš tikrųjų tai yra klaida. BVP šiandien yra tarsi kompasas, kuris rodo mum, kiek greitai sukasi variklis. Tačiau mes nežinome, kuria pusę mes važiuojam ir kiek kūro turim. Ir tai yra esmė. Todėl kažkas būtent turi atsižvelgti kitus tos elementus, kad būtų galima įvertinti visus, visą raidą. Todėl šį rytą mane nustebino tai, kad komitetas nebalsavo teigiamai e, dėl pranešimo, e, dėl BVP. Aš manau, kad tai yra klausimas, kuris nusipelno didelio dėmesio. Aš suprantu, kad šiandien yra daugiau klausimų nei atsakymų, tačiau tikrai turiu pabrėžti, kad su tokiu kompasu, kurį mes turime šiandien, mes eisime netinkamą linkmę. Ir tai yra tokia galimybė. Ir jeigu mes pasuksime netinkamą linkmę, tai tada bus tikrai didelė problema. Dėkuoju, ponė Padočininkai, kaip visuomet. Jūs atsakymai buvo labai išsamus, jūs tikrai e, dedate daug pastangų ir žinome, kad e, ne viename bare jums tenka dirbti. Na, jūs kalbėjote apie 73 klausimus, kurie nurodyti jūsų dokumente. Na ir pabaigai pasakysiu štai, ką jūs minėjote, kad 2011 metai yra lemiami, kai kalbame apie ES strategiją 2020. Taigi šiais metais bus pasirinkta kryptis, tai čia reikia galvoti apie žemkystę, žemės ūkio, struktūrinių fondų reformas, na, o taip pat ir kitų kitas svarbės temas. Na ir mūsų komitete matome, kad jūs tikrai esate nusiteikęs žengti naują linkmę, vesti ES ir visuomenę. Dėkoju, kad atvykote mūsų komitetą ir linkiu geros kloties um, visose jūsų darbuose, rengiant ir dirbant ties tuo, ką esate nusimatę. Dėkui, ponė pirmininkė, ir džiaugiuosi būsima diskusija, kaip ir šiandieną, kuri tikiuosi vyks greitai. Ačiū. sono i principi importanti. Eh, Marita, Marita. Ist es vielleicht die Gelegenheit? Taigi, gerbiami kolegos, tęsėme darbą. Mums reikia nubalsuoti dar dėl trijų, trijų dokumentų. 22 mūsų darbo tvarkės punktas. 2010 m. ataskaita dėl 2007-2013 m. sanglaudos politikos programų įgyvendinimo pranešėjas eh, Jose Manuel Fernandes. Visi gavote balsavimo sąrašą. Pradėsime balsuoti. Antrasis pakeitimas. Balsuojame dėl atskirų dalių. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Trečioji dalis, kas už, prieš susilaiko priimta. Pirmoji, pirmasis pakeitimas kas už, prieš susilaiko atmesta. Trečias kas už, prieš susilaiko priimta. Ketvirtas kas už, prieš susilaiko priimta. Penktas kas už, prieš susilaiko atmesta. Šeštas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Septintas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Aštuntas, kas už, prieš susilaiko priimta, devintas kas už, prieš susilaiko priimta, dešimtas kas už, prieš Kaip balsavo Europos liaudės frakcija? Niekaip. Dar kartą balsuojame. Dešimtas pakeitimas. Kas už? Dabar aišku, prieš susilaiko priimta. Vienuoliktas. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Tryliktas. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Keturioliktas. Kas už? prieš susilaiko priimta. 16. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 17. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 18. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 19 atskiros dalis, pirmoji dalis kas už, prieš susilaiko priimta, antroji kas už, prieš susilaiko atmesta. 20 ir 21 pakeitimai su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš susilaiko priimta. 23. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 24. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 25. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 26. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 27. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 28. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 29. Kas už? Prieš susilaiko priimta, 30 kas už, prieš susilaiko taip pat priimta, 31 atskiros dalis, pirmoji dalis kas už, prieš susilaiko priimta, antroji kas už, prieš susilaiko atmesta. 32 kas už, prieš susilaiko priimta. 33 kas už, prieš susilaiko priimta. 34 kas už, prieš susilaiko atmesta. 35 kas už, prieš susilaiko. Patikrinsime, balsuojame dėl 35 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Atmesta. 36 kas už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 37 kas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 38 kas už prieš susilaiko priimta. Na ir galutinis balsavimas, balsuojame elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. 51 už, 1 prieš, 1 susilaikęs. Taigi pranešimas primtas. Sveikiname e, pono Fernandes. Toliau kitas darbo tvarkės punktas.

politiniai išbandymai ir biudžeto ištekliai siekiant tvarios ES po 2013 metų. Pranešėjas yra gerben Jan Gebrandi. Gavome pirmąjį pasiūlymą, kuriame nebuvo įtraukti visi aspektai, todėl norėčiau paklausti, ar balsuojame dėl bendrojo pirmojo pakeitimo, ar kas nors prieštarauja. Tai nėra konsoliduotas pakeitimas, jeigu nieks neprieštarauja, tai tuomet balsuojame dėl pirmojo bendro pakeitimo, kas už, prieš, susilaikę, patikrinsime. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. 28 už, 26 prieš, taigi priimta. Toliau pirmoji dalis. Originalus tekstas, dvi dalis, pirmoji dalis kas už, prieš, susilaiko, priimta, Antroji dalis. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Toliau pirmas pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Antras. Kas už? Prieš susilaiko atmesta Patikrinsime. Balsuojame dėl antro pakeitimo. Balsavimas baigtas. Priimta. Toliau trečias, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dvyliktas, atkrenta. Šeštas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Aštuntas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Septintas, kas už, prieš, susilaiko priimta. devintas, kas už, prieš, susilaiko priimta, dešimtas atskiros dalis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko priimta, antroji, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Vienuoliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 13. Kas už, prieš susilaiko priimta. 14. Kas už, prieš susilaiko priimta. 17. Ne, atsiprašau, tęsėme toliau nuo 20 pakeitimo, kas už prieš susilaikė priimta. 19 kas už prieš susilaiko priimta. 23 kas už prieš susilaiko priimta. 21 kas už prieš susilaiko priimta. 22 kas už, prieš susilaiko atmesta. 27 kas už, prieš susilaiko priimta. 25 kas už, prieš susilaiko atmesta. 26 kas už, prieš susilaiko priimta. 29 kas už prieš susilaiko atmesta. 30 kas už prieš susilaiko atmesta. 31 kas už prieš susilaiko priimta. 32. Ne, atsiprašau, atkrenta. 33. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 34. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patikrinsime. 34. pakeitimas. Beendet. Balsavimas baigtas. Priimta. 35. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. 36. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 37. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 38 kas už, prieš susilaiko priimta. 39 kas už, prieš susilaiko priimta. 40 kas už, prieš susilaiko atmesta. 41 kas už, prieš susilaiko atmesta. 42 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 43 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Taigi galutinis balsavimas, ele, balsuojame elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Apštimum. Balsavimas baigtas. 55 už, 2 prieš, niekas nesusilaikė, sveikinu pona Gerbrandi, patvirtinu šią nuomonę. Dėkoju. Na ir paskutinis balsavimas šiandieną. Dėl darbo tvarkos, pane pirmininkė. Na, prašau išbraukti šį klausimą iš darbo tvarkės ir perduoti jį koordinatoriams rytoj. Tai yra viešosios, veikos, viešosios sveikatos komitetas. Na ir mes, mūsų kriterijai yra skirti tam, kad būtų apsaugota žmonių sveikata. O vietoj to pranešėjas verčia mus pasirinkti tarp dviejų konkurenčiuojančių e, technologijų. Net ir komisija nurodė, kad galbūt šios technologijos tikrai nesukels šis poveikio sveikatai, jeigu ten tiesiog pareinant pro kūno skenavimo aparatą žmogui nieko nepakenks pareinant kelias mintis. Mes tarsi teikime pirminybę vienam gamintojui kito sąskaitą ir tu suteikime konkurencinį pranašumą. Uh, ir to vertė yra milijonų eurų, jeigu visi ES oro uostai turėtų įsigyti šią įrangą. Mes nesame lobistai ir mes neatstovame interesams. Tačiau jeigu dabar visą tai svarsysime, tarsi pasiduosime komerciniams interesams. Ir reikėtų pagalvoti, kas už viso tas lypi. Krisai Deivisai dėkoju už pasisakymą. Na, esame prieš pat balsamas. Aišku, komitetas gali savo nuožiūrą nuspręsti, ko jis nori. Na, taip, ši tema egzistuoja Europos Sąjungoje, jeigu mes nebalsuosime, tai nereikš, kad ji išnyks. Na, matau, kad rinka yra naujovių, naujų technologijų ir tai atspindi ir um, pakeitimai. Na, bet beje, mes nesame kompetitingas komitetas. Mes tiesiog parengėme savo nuomonę, kurią perduosime kompetitingam komitetui. Na, nežinau, ar čia geriau, jeigu mes atidėsime šį klausimą, turime pranešėją, turime pakeitimų ir jau viskas praėjo tinkamas procedūras, aš esu už tai, kad balsuotume. Na, aišku, galime balsuoti dėl Kriso Deiviso. Tai pasiūlymo. Kas už tai, kad būtų atidėtas šis klausimas? Ponas Zebertaras taip pat norėtų ir pasisakyti, ponė pirmininkė, tikrai būtų įdomu sužinoti štai ką. Jeigu mes atidėsime šį klausimą, tai ar dar, e, dar nebus per vėlų kompetitingam komitetui? Jeigu bus per vėlų, tai kitas dalykas. Tačiau jeigu mes atidėsime balsamą, tai ar reiškia, kad vis tiek kompetitingas komitetas atsižvelgs į mūsų nuomonę? Prašau. Rudberins. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš dirbu transporto komitete, kuris yra kompetitingas komitetas ir čia sutiktis pakaitinė narė, kuri yra šešėlinė pranešėlė dėl šios nuomonės. Na ir. Na. Na. Jūs Pone pirmininkė, teisus sakydamas, kad yra daug pakeitimų ir mes kaip komiteto nariai turime nuspręsti, mums tinka ar netinka tie pakeitimai. Na, kolega Kris Deivisas klaus, ar čia slypi koks nors komercinis interesas už viso to. Tiesą sakant, šiais pakeitimais mes nediktuojame, kokią technologiją turi pasirinkti. Mes tiesiog raginame komisiją visu tuo e, žiūrėti, kaip yra, kaip yra oro uostose, taip pat bendradarbiauti ir su nacionalinėmis valdžios institucijomis, pasigilinti į klausimą, kokia įranga egzistuoja ir kokią reikėtų pasinaudoti. Taigi nematau jokių konkrečių priežasčių, kodėl nereikėtų balsuoti. Jelas Sender, o po to jau formuos mesmą. Taip, dėkuoju, ponė pirmininkė, aš taip pat pritariu kolegiai Foster. Tai tikrai, manau, kad reikia balsuoti, nes tai yra nuomonė, kurią turime perduoti transporto komitetui ir todėl reikalinga mums ta nuomonė. Manau, kad e, šis klausimas ir frakcijose pakankamai aptartis. Na ir kaip sakė ponė Forster, šis klausimas yra pakankamai atviras ir Tiesiog e, reikia atsižvelgti tai, ar e, vadovantis ir sveiku protu, galima sakyti, kad egzistuoja tinkami mūsų technologijos, taip, aišku, reikia įsiaiškinti, ar tai kelia e, pavojų sveikatai, aišku, ir kitų kriterijų, kaip privatumas ir taip toliau, taip toliau. Tai yra tam tikri kriterijai, kuriuos turi tenkinti komisija, galbūt reikėtų atlikti tyrimą ir galbūt paaiškėtų, kad ateityje bus technologijos, kurios darys mažesnę žalą žmonių sveikatai. Kaip ten bebūtų, šis pasiūlymas pasiūlymas yra pakankamai realistiškas ir siūlau šį balsuoti. Kągi, sako pirmininkas, bals... Kris Deivisas siūlo atidėti balsavimą. Kas yra už, už jo siūlymą atidėti? Kas yra prieš? Kas susilaikė? Na kągi, rezultatas akivaizdus, kągi balsuokime. Pirmasis pakeitimas, kuris siūlo pats Krisas Deivisas. Kas už? Prieš? Zulaikysiai Atmesta. Toliau irgi Kris Deivis e, pakeitimas, e, dvi dalis kas už, prieš. Na, pas, dar sėki, kas už, už pirmąją dalį. Dėl aštunto pakeitimo, kas už. Kas prieš? Kas susilaikė, primta. Antroji dalis, kas už. Prieš susilaikiusiai primta. Antroji dalis pasitikslinkime. Balsamas baigtas, primta. palankiai technologiją, bet tai neatsiliepė rezultatų. Kita, kit, mm, kita balsamo ranka pasinaudokime kitą. Septintasis pakeitimas, Krisdeivis, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikysi, primta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikysi, primta irgi primta. Niekas neprotestuoja, tai atrodo tinkamai supratau. Dešimtas pakeitimas krisdai viskas už. Prieš. Susilaikysi aiškia daugumą primta. Vienuoliktas pakeitimas. Dvi dalis, pirmoji dalis, kas už. Prieš. Susilaikysi primta antroji dalis, kas už. Prieš susilaikysiai priimta. Penktas pakeitimas, kas už. Prieš. Susilaikiusiai pasitikslinkime dėl penkto pakeitimo. Balsamas baigtas. Atmesta. Šeštas, kas už? Prieš. Susilaikysi. Devintas, kas už? Prieš. Susilaikysi. Atmesta. Dvyliktas, kas už? Prieš. Susilaikysi. Primta. Trečiasis, kas už prieš susilaikiusiai atmesta. Antrasis, kas už prieš susilaikiusiai primta. Ketvirtas, kas už prieš susilaikiusiai primta. Tryliktas, kas už. Krizėvis autorius, kas už prieš susilaikysiai atmesta. Septynioliktas kas už, prieš, susilaikysiai atmesta. Šešioliktas kas už, prieš, susilaikysiai atmesta. Penkioliktas kas už, prieš, susilaikiusiai. Pasitikslinkime dėl 15. Balsavimas baigtas. Primta. 14. Kas už? Prieš. Sulaikiusi atmesta 20. Kas už? Prieš. Sulaikiusi primta. 18 dalimis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikysim primti antroji dalis, kas už, prieš, susilaikysiai primti. Dėl kitos dalies nebereikia. Toliau Kitas puslapis. 19. Kas už? Prieš susilaikysiai atmesta 20. Dvi dalis, pirma dalis, kas už? Atsiprašau, 21. Pastaisų pirmininkas. Dvi dalis, pirmoji dalis, kas už? Prieš susilaikysiai atmesta antroji dalis, kas už? Prieš susilaikysiai atmesta. Trečioji dalis kas už, prieš, susilaikysiai atmesta. 22 kas už, prieš, susilaikysiai atmesta. 23 kas už, prieš, susilaikysiai atmesta. 26 kas už, prieš, laikėsi primta. 24. Kas už, prieš, susilaikiusi atmesta. 20, 25. Kas už? Na, nebereikia. Dvidešimt devintas. Kas už krisdėjus pakitimas? Prieš susilaikiusi atmesta. 30. Nebreikia. 31. Krasdeivis pakeitimas, kas už, prieš, sulaikiusi atmesta. 32. Kas už, prieš, susilaikiusi atmesta. 33. Kas už, prieš, susilaikysiai atmesta. 34 kas už, prieš, susilaikysiai primta. 35 kas už, prieš, susilaikysiai primta. 36 nebereikia dėl jo balsuoti, toliau 37 kas už, prieš, susilaikiusiai atmesta 38, kas už, prieš, susilaikiusiai nebereikia 39, krisdaivis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusiai atmesta 40, kas už, prieš, susilaikiusiai atmesta 40. 41 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikiusi. Primta. 42. Kas už? Prieš. Susilaikiusi. Primta. 43. Kas už? Prieš. Susilaikiusi. Primta. 44. Kas už? prieš, susilaikysi primta. 45. Kas už, prieš, susilaikysi primta. 46. Kas už, prieš, susilaikysi primta. 47. Kas už, prieš, susilaikysi primta. 48. Kas už, prieš, susilaikiusi atmesta. Dėl 48 pasitikslinkime elektroninį būdų. Balsamas baigtas. Primta. Keturi žmonės neturi kortelių. 62 e, salėje, 58 e, balsavo, taigi 4 nebalsavo elektroniniu būdu, taigi e, balsuota <coughs> už, patvirtinta. 49. Kas už? Dar sėkiai. 28, 28. Atmesta. Atsiprašau. Na, po šimtų balsavimų tarsi atbunka dėmesys. Nebematai. Atsiprašau, atmesta. Taip kaip mačiau, tik atvirkščiai. 49. Kaip, kas už? Prieš. Susilaikiusi atmesta. 50. Kas už? Prieš. Susilaikiusi atmesta. 51. Kas už? Prieš. Sulaikiusi atmesta. 52. Kas už? Prieš. Susilaikiusi atmesta. Atsiprašau, primta. 53. Kas už? Prieš. Susilaikė primta. Na kągi, galutinis balsavimas dėl visos nuomonės balsuokime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. 45 už, 12 prieš, vienas laikės. Taigi e, pranešimas primtas. Sveikinu Kreščenčio Revelinį. Dėkoju už atliktą darbą. Kągi, pereikime prie kito darbo turkės punkto. Tai yra. 25 punktas - inovacijų sąjunga Europos tvar, pertvarkymas pasaulyje po krizės. Pranešėjas yra Žuao Ferrera ir suteiksiu žodį pranešėjui. João Ferreira. Muito obrigado, Sr. Presidente eh, talvez devamos dar alguns instantes para que a sala volte a. Ačiū pirmininkė. Gal būtų galima suteikti kelis momentus, eh, kad nariai galėtų išeiti iš salės, kad būtų tila ir ramybė. Dann würde ich auch bitten, diejenigen, die nicht zuhören wollen. Norėčiau paprašyti tų, kurie nenori klausytis ir nori išeiti, išeiti, iš tiesų išeiti iš salės, kad kolega Ferrera galėtų pristatyti savo pranešimą. So you have the floor.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 Tak, to proszę pana Ferreira o zabranie głosu. Taigi, prašom, pane Ferreira. Bom, então, muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, eu julgo que. Ačiū pirmininkė. Manau, kad mm, tinkamų laikų priimtas komiteto sprendimas parengti nuomonę dėl inovacijų sąjungos ir iššūkių Europai pasaulyje po krizės. Kadangi kai kuriuose iš sektorių smarkiai išaugo pastangos didinti mokslo tyrimus, technologijų kūrimą, kas susijęs su aplinkos apsauga, maisto sauga, visuomenės veikata. Išteklių naudojimas, e, išteklių trūkumas, atliekos, e, įvairios e, liekamosios medžiagos, klimato kaita. Visa tai, kas patenka į komiteto darbo sritį, tai yra labai svarbu, kai eina kalba apie technologijas, inovacijas, mokslo tyrimus, e, bendrą potencialą šioje srityje. Čia nekalba ne vien tik tai apie novatoriško idėjų vertės didinimą, kad po to jos virstų rinkai pateikiamomis prekėmis, tai yra taip pat investicijos, kurios atspindi realybę, kad yra susidurima su atitinkamais iššūkiais. Čia ne vien tik tai Europoje tas aktualu, visa žmonija susiduria su tais iššūkiais. Juk bet kokiu atveju tai yra tik tai pirmas keitimasis nuomonėmis. Aš nenorėčiau pernelyg ilgai kalbėti, šio klausimu. Aš tik norėčiau pasiūlyti keletą minčių ir po to su dideliu susidomėjimu lauksiu kolegų komentarų. Taigi, keletas pastabų dėl komisijos komunikatų šio klausimu. Aišku, kad reikalinga koordinuoti pastangas ir didinti jas. Ir tai suprantama ir valstybėse narėse. Tačiau tai nereiškia, kad e, tarp valstybių narių ir regionų neturėtų būti derinamos tos pastangos, koordinuojami veiksmai. Priešingai, turi būti daug daugiau investuojama į inovacijas ir mokslo tyrimus valstybėse narėse, kadangi tai yra būtina prielaida ekonominiai, socialiniai, kultūriniai raidai, kuri turėtų, bu, turėtų vykti nuosekliai, užtikrinant sanglaudą. Todėl labai svarbu galvoti apie novatoriškas strategijas, kurios įtakotų regionų regioninės aplinkos apsaugos plėtrą, gyvenimo sąlygų gerinimą ir taip toliau. Tai būtų uh, kelios tokios sritis, kurias reiktų paminėti. Inovacijos būtų lemiamas elementas visose politikos rytise ir energetika, ir transportas, sveikatos prieža, vanduo ir taip toliau. Būtina horizontaliu lygmeniu inovacijas skatinti ne vien tik tai viešajame, bet taip pat ir privačiame sektoriuje, ypač e, smulk, smulkaus vidutinio verslo tarpe. mokslinės, energetinės sistemos turi būti tinkamai suformuotos, efektyviai veikiančios ir jas reikia sieti su sistemomis visose valstybėse narėse. Be abejo, reikia jas sieti ir su švietimo sektoriumi ir taip toliau. Ir tai dėmesys turi būti skirtas visiems švietimo lygmenims. Investicijos turi būti didinamos į mokslą, į inžineriją, į aplinkosauginius tyrimus. Daugelį iš tų sričių valstybėse, kai kuriuose valstybėse narėse ilgus metus buvo nepakankamai skiriama investicijų. Todėl neturime pakankamai mokslininkų, tyriejų, specialistų kai kuriuose srityse. Ir tai be abejo yra labai rimta kliūtis tolesniai raidai mokslo tyrimų, inovacijų srityje. Taigi, tokiu būdu aš norėjau pristatyti šį klausimą ir dabar labai lauksiu jūsų komentarų. Dziękuję bardzo panu posłowi sprawozdawcy. Dėkoju. Dabar žodis teikiamas ponui Vitorijo Prodi. Grazie, prezidente. Ehm, Dėkoju, ponė pirmininkė. Iš esmės aš pritariu šiam dokumentui, nes visi aspektai yra labai svarbus. Tačiau aš išvelgiu čia ir tam tikrą prieštaravimą. Čia mes kalbame apie tas temas, kurios yra svarbios visos Europos Sąjungos lygių. Todėl mes turime tas temas ar problemas ar klausimus spręsti pasitelkdami bendrus europinius instrumentus ar priemonės. Taigi mes turime suvokti, kad Europa ir yra ta priemonė, kuri padėtų išspręsti visas problemas. Tai ir yra esminis dalykas. Nes kitaip visa tai liks tiesiog suskaidyta problema. Atskiros problemos, kurios sprendžiamos bus valstybėse narėse ir jeigu nebus e, kažkokio bendravimo, nebus bendros politikos, tai nebus ir bendrų sprendimų. Taip pat turėtume pasvarstyti, dėl kokių priežasčių mes darome tam tikras investicijas. Ir jeigu tai yra europinės kažkokios priemonės, tai mes, Europos parlamentas, savo veiksmus turime parengti taip, kad ES ištekliai turėtų tam tikrą dimenciją. Jeigu mes kalbame apie bendrijos biudžetą, apie ES biudžetą, kuris yra nustatytas iš anksto, ir jeigu tai mes tokiu būdu neišspręsime problemų, mums tai nepavyks. jeigu mes tiesiog sužadinsime įs, įspūdį, kad kažkas mums yra labai nesvarbu, nes e, finans, finans, finansavimo dydis suma yra netitinka, ati, netitinkamai didelė, tai tuomet mes atrodysime nerimtai. Manau, kad biudžete turi būti pakankamai lėšų, kad galėtume spręsti tas esminės problemas. Toliau yra kitų pamastymų. Mes šiuo metu išgyvename krizę. Ir aišku, reikia stengtis gauti daugiau lėšų, reikia stengtis rasti daugiau papildomų išteklių. Pavyzdžiui, galbūt mes turime čia galvoti apie Europos centrinį banką, apie euro obligacijas. Jeigu nebus šitų priemonių, tai negalėsime investuoti. Tačiau iš esmės galėčiau pasakyti, kad aš kaip ir suprantu ir pritariu viskam, kas išvardinta šiame pranešime, bet mums parlamentui reikia didesnio ryšto. Jeigu tai turėtų būti europinės pastangos, tai Europos Sąjunga turėtų nuo pat pradžių skirti tam išteklius, kad būtų sprendžiamos šios problemos. Dziękuję bardzo panu posłowi Prodiemu. Kolejnym mówcą będzie pani. Dėkoju ponui Prodi. Pone Judith Merkis, o paskui ponas Eichhaut. So much, uh... Dėkoju, visiškai sutinku su kolegomis dėl to, kad uh, naujovės E, įkvėps mūsų tai ateities planus dėl svaraus vystimasi. Na ir taip pat labai svarbu, kad e, mūsų ekonomika užtikro ir darbo vietų kūrimą. Taigi, kas svarbu, kad, kas lemia inovacijų pasitvirtimą? Aš manau, kad reikia per, tikrai susitelkti. Ne vien tik bendradarbiavimas svarbus, bet reikia susitelkti į tai, ko norime pasiekti ir reikia tokio dis, tarpdisciplinio požiūrį tarp visų visuomenės sektorių. Ir taip pat e, ir parlamente reikia e, bendro požiūrio tarp visų komitetų, o nesakyti, kad čia tik tais įtrė tai sprendžia ar kažkas kitas. Mm, Nes tikrai reikia, kad bent pusė komitetų prisidėtų prie to, kad būtų parengtos geros naujovės reikalingos Europos Sąjungai. Taigi labai svarbu, kad tai darytume ne tik tai dėl šio pranešimo, bet ir ateityje, tam, kad sutelktume tikrai tai, ko reikia pasiekti. Inovacijų sąjunga. Tai buvo kalbama apie didelius visuomenės iššūkius. Taigi ir kai kalba eina apie tokius iššūkius, tai jų nėra labai daug, tačiau jie didėja. Tai kokie tie iššūkiai yra? Arba čia reikia žiūrėti apie, iš išteklių perspektyvos, tai ir CO2 mažinimas, ar energetika, ar veiksmingas išteklių panaudojimas. Galima žiūrėti ir iš ekonominės perspektyvos, tačiau reikia galvoti apie tai, kaip įveikti krizę. Laiko po to galima kalbėti apie infrastruktūrą. Uh, arba galbūt reikia labiau kalbėti apie socialinius ar žmogiškusius aspektus, sveikata ar visuomenės senėjimas. Taigi iš visų perspektyvų žvelgiant reikia inovacijų ir tai yra didysis iššūkis visuomenėje. Taigi klausimas, kaip čia pasiekti proveržį. To galima pasiekti e, išvengiant susiskaldimą, nes ir ES politika yra pernelyg susiskaldžius, nes yra daug tikslų, daug fondų, daug politikos sričių. Mes visą tai turime apjungti ir būti labiau susitelkę. Naujovės, inovacijos susijus ne vien tik tai su moksliniais tyrimais, tai gali būti trys, moks, trys dalykai. Tai aišku, gali, naujovės gali būti orientuotas mokslinius tyrimus, tai gali būti ir vystimasis Tarkim, jeigu pradedi prekybą nuo prekybos e, garaže ar per Amazoną.com, tai tarsi savo svajonės siekimas. Taigi noriu labai aiškiai pasakyti, kad naujovės, inovacijos ne visuomet varomas į priekį vien tik tais mokslinių tyrimų, reikalingos kelios priemonės. Tai yra tokios kelios priemonės, kurios nukreiptų mokslinis tyrimus, tai mano minėta linkme, Tai yra tokia linkme, kad būtų rasti sprendimai didžiosios visuomenės iššūkius. Taip pat reikia padėti toms įmonėms arba galbūt tiems privačioms ir viešosiams partnerystėms, kurios remiasi e, moksliniais tyrimais tam, kad visą tai duotų naujų idėjų, būtų kuriamas idėjos. Na ir tie spontaniški uh, atradimai, kurie dar nepateko į rinką, jie turi būti paremti. Taip pat reikėtų aiškiai pabrėžti, kad ino, naujovės, inovacijos, ne vien tik tais e, nauji produktai, naujas technologijos, tai gali būti tai ir paslaugos arba kažkoks judėjimas, kaip pavyzdžiui Facebookas, socialinis tinklas, o taigi gali būti net ir elksenos pokyčiai. Taigi ko mes norime pasiekti, ar tai būtų produktas, paslauga ar judėjimas, mes norime, kad keistusi elgsena, įpročiai ir čia reikia pasiekti piliečius, nes būtent vartotojų elgesys skatins naujoves, e, kokia iš tų keturių kategorijų tos naujoves būtų kūriamos. Taigi, jeigu norime pokyčių, tai mano manimu, reikėtų tinkamai skirti biudžeto lėkšas kitaip, kaip tai minėjo kolega Prodis. Na ir visose šiuose etapuose reikalingi skirtingi, skirtingi postumiai. Yra daug įmonių ir mokslinio tyrimų įstaigų. Tai yra tokius e, tyrimo, tai įstaigos ir įmonės, kurios negauna pakankamai postumių, o postumių reikalingi tam, kad būtų sukurti nauji produktai, pasitvirtintis rinkoje ir taip pat reikia mažinti biurokratinę naštą, ne vien tik tais valstybių, bet ir ES lygių. Ir jeigu mes pasirinksime tokį tarpšakinį požiūrį, tarpsektorinį požiūrį, jeigu apjungsime pastangas ir žinosime, ko norime ir ką susitelksime mūsų politikoje ES, tai tikrai tai turime daryti tam, kad nepralaimėtume kovoje su Kinėje, su JAF ir netgi ir su Izraeliu, nes visose šiose šalyse tikrai dedama daug pastangų, kad jų produktai naujovės patektų į rinkas. Jeigu mes nenorime pralaimėti šioje kovoje, tai, kaip jau ir minėjau, mes turime labiau susitelkti į savo tikslus ir tai, ko norime. Dziękuję koleżance Merkies. Proszę o zabranie głosu pana posła. Dziękuję ponas Bask Aikaut. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, be abejo. Aš pratęsiu tą mintį ir pritarsiu, kad naujovės, inovacijos yra svarbės, bet čia reikia dabar jau kalbėti konkrečiau. Nes, aišku, kasmet dešimtmečius galima kalbėti naujovės, inovacijas, tačiau faktas yra štai koks. Jeigu bus E, jeigu pažiūrėsime, kiek ES investuoja naujovis, lyginant su JAV, su Kinija, su Japonija, tai mes atsiliekame. Taigi mes pripažįstame svarbą, bet jeigu ne, nesimsime konkrečių veiksmų, tai kils problema. Taigi turime aiškiai vokti, kad visą tai reikia keisti, didinti investicijas, jeigu pažiūrėsime į strategijos 2020 tikslus ir jeigu mes kalbame apie naujoves, inovacijas, e, įtraukų, e, protingą augimą, tai čia reikalingos tikros naujoves ir mūsų investicijos būtų turėtų nukreiptos tikslingai šiems tikslams. Ir jeigu mes pažvelgsime iš aplinkosauginės perspektyvos, nes esame aplinkosaugos komitete, tai um, pažiūrėsime skirtingus strategijų 2020 aspektus, tai išteklių veiksmingas panaudomas yra tas rytis, kur naujovis yra labai svarbios, su komisaru Patočniku apie tai kalbėjome, apie, tai iš tikrųjų svarbus aspektas. Taigi pasirūpinkime, kad skirsime lėšas šią sryčiai Tai yra, kad naujovių ES skirs lėšas tinkamoms sritims. Taigi mes turime susitelkti teisingai, turime sutelkti tuos pagrindinius didelius pokyčius visuomenėje. Tai pirmiausia yra visuomenės senėjimas, o antras dalykas tai yra e, elgesys su ištekliais. Jeigu mes pažvelgsime į inovacijų aspektus ir į tai, kas sutelpa komisija, tai komisija sutelkia į, į, į Nu, vairias naujoves, pavyzdžiui, sveiko senėjimo srityje. Ir mes kaip aplinkosaugos komitetas turime nurodyti, kad e, veiksmingas išteklių panaudojimas tai yra tas rytis, kur nu, inovacijų partnerystė yra labai svarbi. Komisija taip pat kalba apie protingus miestus, tinkamą vaisto panaudojimą, tvarą ir tiekimą. E, Na ir šie klausimai tikrai turėtų būti svarbesni, nes tai tikrai prisideda prie e, veiksmingų išteklių panaudomo darbo tvarkės tikslų į tvirtinimą. Komisija sutilkė į sveiką senėjimą, tai svarbu, bet yra ir kitos rytis, kur nepamirškime, nes e, čia mes kalbame apie du didelius visuomenės iššūklis ir apsiribokimės, nes kitaip e, nepasirinksime prioritetų, išvaisysime lėšas ir atsilinksime nuo kitų, tai yra nuo Kinijos, JAV ir E, Japonijos. Taigi skirkime lėšas ten, kur jų reikia. Dėkoju. Dabar ponia Sirpa Pitikanin, ji bus paskutinė kalbėtoja. Thank you. Um... Well, like Dėkoju e, pranešėjus, sveikinu dėl gero atlikto darbo ir norėčiau atkreipti dėmesį du dalykus. Taigi, pirmiausia, kai komisija uh, E, pradėjo tokius bandymus, e, tai sveikas senėjimas, tai buvo inovacijų partnerystės rytis. Taigi aš manau, kad čia tikrai reikėtų dėti spaudimą, kad būtų skirimas dėmesys veiksmam išteklių panaudojimui, nes jeigu mes norime pasiekti rezultatų tose srityse, kur siūlo valstybės narės, pažiūrėjus, sveiko senėjimo iniciatyvos, Tai, ka, tai mes tarsi prarasime 3, 4, 5, 6 metus, kol apskritai galėsime suformuoluoti konkrečių um, pasiūlymų dėl uh, inovacijų partnerysčių uh, skirtų įmonėms ir skirtų uh, veiksmingam įsteklių panaudojimui. Taigi aš manau, kad mums reikėtų geriau koordinuoti ir pasinaudoti šio koordinavimu tarp smulkaus ir vidinio verslo ir kitų sektorius veikėjų, kuriuos domina galimybės, kaip pasiekti, kad iki 2000, 2050 e, metų e, verslo modeliai būtų tvarus, tai yra, kad būtų nekinkima bairovė, būtų mažinamas CO2 ir apjungus jėgas mokslinio tyrimų srityje, aš manau, kad bus gaunami atsakymai E, į tuos klausimus, į kuriuos šiuo metu dar niekas iš mūsų negali atsakyti. Taigi, kaip jau minėta, labai svarbus yra išteklių veiksmingas panaudojimas ir aš manau, kad tai turėtų būti tikras prioritetas inovacijos rytėjo. Kitas dalykas susijęs su pranešimu yra štai koks. Na, e, naujų E, naujoviškų inovacijų įmonių finansavimas yra ta kliūtis, kuri pakišakoja naujovėms, ar tai būtų didžiosios įmonės ar smulkus verslas. Taigi mes turime pagerinti um, kapitalo struktūros reikalavimus tokioms įmonėms, taigi pasirūpinti, kad ir struktūriniai fondai skirtų savo lėšas rytis ir norėtųsi, kad šie aspektai būtų traukti šį pranešimą. Ačiū. Dziękuję bardzo. To był ostatni głos w tym punkcie. Termin składania... Dėkoju. Iki vasario 17 dienos 12 valandos galima bus pateikti pakeitimus. Dabar sekantis darbo tvarkės punktas, tai yra 26 punktas, Komisijos žalioji knyga ES miškų apsauga ir informavimas apie juos, miškų rengimas klimato kaitai. Pranešėjas yra Ponas Kriton Arsenis, prašau, suteikiu žodį Jums. Ačiū pirmininkė. Aš sakyčiau, kad kalbame apie labai svarbų klausimą. Miškai dengia 42 procentus ES teritorijos. Jie sukuria 10 procentų pramoninio BVP, 10 procentų uh, mūsų metinių išlakų. Jis padeda sukurti 2 milijonus darbo vietų. Ir be abejo, jie suteikia mums galimybę gyventi. Tai yra saugo um, žemę, dirbą, saugo mus nuo potvinių ir taip toliau. Svarbu, kad 97 mm, buvo uh, parlamento pranešimas dėl miškininkystės strategijos. Uh, Tuomet pranešimai nebuvo, jų apimtis ribojama, taigi buvo ant 40, prot, 40 puslapių pranešimas. Šiandien neturime oficialios miš, ES miškų politikos, bet mes turime daug įvairių priemonių, kurios e, daro įtaką miškams. Per BŽUP pavyzdžiui yra um, želdimo miškais e, priemonė, toliau biologinė įvairovė, pramonė, mokslo tyrimai, sanglauda, uh, struktūriniai fondai, civilinė apsauga ir taip toliau. Sąrašas ilgas. Labai įdomu, kad visos mūsų diskusijos buvo, dėl oro kokybės buvo aps, būtent sutelktos į miško apsaugą nuo rūkštinių lietų. Uh, Be abejo, ir mūsų klimato veiksmų o, politikos o, tai yra labai svarbus elementas. Arba sąjunga patvirtino dar 28 metais miškų strategiją, po to po 8 metų ir veiksmų planą. Es veiksmų plane, kuris buvo patvirtintas 2006 metais, turime keturis pagrindinius tikslus - konkurencingumas, jodinimas aplinkos gerinimas ir apsauga gyvenimo kokybės gerinimas ir taip pat bendravimo informavimo gerinimas. Iš tų keturių tikslų Įvertinant veiksmų plano įgyveninimą, matome, kad yra pagerintas konkurencingumas, kažkiek yra pagerinta komunikavimo informacijos sritis, tačiau labai menkos pažangos yra pasiekta aplinkos apsaugos ir gerinimo srityje ir gyvenimo mm, kokybės gerinimo srityje. Žalioji knyga buvo skirta būtent sureaguoti į tai, kad trūksta pažangos, užtikrinant aplinkos apsaugą ir gerinant gyvenimo kokybę. Be abejo, reikia ir priemonių, kurios leistų prisitaikyti prie klimato kaitos. Čia svarbiausia, aišku, kalbėti apie miškų savininkus ir miškų pramonę, kurie atlieka puikų darbą saugodami ES miškus. Tačiau uh, tie iššūkiai, kurie aptarti žaliojo knygoj, aišku, yra didžiuliai. Ir Europos miškų instituto ataskaita buvo pateikta Žemės ūkio generaliniam direktoratė su visa iššūkio ap, ap, apžvalga. Tai aišku ir audros, ir ir sausros, ir gaisrai, ir pavojus biologinė įvairovė ir taip toliau. Be abejo, kad tie veiksniai vienas kitą papildo ir sustiprina. Todėl e, mažėja e, rūšių, nyksta kai kurios ir iškyla grėsmė ir taip toliau. Toje pačioje studijoje taip pat kalbama ir apie variantus, kurie e, leistų prisitaikyti prie tos situacijos ir ją pakeisti. Visų pirma, aišku, yra kalbama apie klimatinės zonas. Yra žiūrima į, tarkim, viduržėmio jūros regioną, paskui į, kal, į kalnų regionus, tai, tai yra Alpės, Karpatai, taip toliau. Yra išskiriama 14 kategorijų Europos aplinkos agentūros Um, variantų yra remiamas. Aš tikiuosi, kad ir, ir toliau bus išlaikytas suskirstimas ir galvojant apie tolesnius teisės aktų pasiūlymus. Dabar aš labai trumpai apžvelgsiu tas įvairias zonas ir siūlymus. Uh, Dabar kas yra siūloma dėl tų adaptacinių priemonių, kad būtų galima pas, padidinti e, genetinę įvairovę, čia reikia, siūl, reikia, kad sieklos būtų iš skirtingų rūšių, kad būtų papildomų papildomos vietinių rūšių e, sieklos kitomis rūšėmis. Reikia galvoti taip pat ir apie e, struktūros gerinimą įvairiose regionuose tam, kad, būt, kad būtų atsparesnės tos rūšis, kad būtų taip pat galvojama ir apie valdymą geresnį. ne viskas, kas dabar yra daroma, yra patikima ar atitinka e, nauda įdėtas išlaidas. Miškų ekosistemų apsauga yra labai svarbi čia, kad ji būtų e, gerinama ir saugoma ir taip toliau, taip toliau, visos kitos priemonės. Pasiremiant taip pat ir įtrė, e, ir agrė komitetų nuomonių analizė ir po to seminaro, kurį organizavo parlamentas. Vėlgi aš norėčiau padėkoti NV sekretoriatui už didžiulį darbą. Tame seminare dalyvavo daug kolegų, taip pat ir įvairios interesuotos šalis iš visos Europos. Buvo tikrai nuos, labai nuodugniai išanalizuotas visos tos temos. Taigi, visų to pasiremiant ir teikčiau tokius uh, siūlymus savo dokumente, kad uh, reaguojant į klimato kaitos iššūkius, aišku, visų pirma, reikia galvoti apie tris teisinius pasiūlymus. Vienas būtų naujas kiti būtų tarsi tasa tų, kurie e, baigia galioti. Taigi visų pirma būtų e, nustatoma bendra apsaug, bendras apsaugos lygis ir tokia pagrindų strategija būtų, kad miškų tvarkymas būtų privalomas valstybėms narėms. Jau dabar valstybės narės per Europos miškų grupę parengti gairias ši procedūra jau artėja prie pabaigos ir tai taps teisiškai privaloma priemonė. Mes turime sustiprinti tą procedūrą, kad miškų valdymo procedūros būtų privalomos. Labai svarbu panaudoti aktyvų, e, aktyves miškų valdymo priemonės. E, čia, aišku, reikia užtikrinti kompleksišką priemonių taikymą, reikia pažvelgti ir žūp, ir civilinės apsaugos priemonių e, įtaką čia. Kalbant apie e, miškų gaisrų e, pavojų, tos priemonės galiojimas baigėsi, todėl reikėtų arba atskiro pasiūlymo, arba reikėtų vieno bendro pasiūlymo, kad jis būtų iš naujo patiktas ir kaip ir pakeistų tą e, besibaigiančią garoti priemonę. Kalbant apie finansavimą, ypač kaimiškose vietovėse, Reikia priminti, kad 42 procentai e, es teritorijos yra miškai. Aišku, didžioji dalis tai yra būtent kaimiškos vietovės ir mes turėtumėm e, padidinti finansavimą per, pir, e, atsiprašau, per antrąjį ramsti. Ir čia kaip ir mm, Agri siūlo, reikėtų tai padaryti per privačius subjektus, bet taip pat ir per viešai sektorių, nes didelė dalis miškų yra valstybiniai. Todėl reikėtų ir čia tų adaptacinių priemonių sureaguojant į klimato kaitos iššūkius. Reikia padidinti finansavimą miškams, kad būtų galima sustiprinti biologinės įvairovės apsaugą. Reikia taip pat ypatingą dėmesį skirti Natūra 2000 vietoms kitoms saugomoms vietoms. Reikia galvoti būtent apie ekosistemas, kad tai būtų mm, čia teritorinės sistemos apibrėžiamos. Tai yra daug svarbiau prisitaikant prie klimato kaitos. Miškų genetinės medžiagos finansavimas taip pat yra labai svarbus elementas. Na ir pabaigai dėl išlaik, išlakų e, pranešimo, tai išlakas. Aš siūlyčiau neįtraukti čia e, to, e, į ETS, nes ETS dirba metiniu pagrindu. E, tuo tarpu LFS dirba visai kitokiu pagrindu ir todėl čia reikėtų atsižvelgti į sekvestracijos reiškinį, be to ETS e dirba e, pramoninių objektų lygmenių, taigi būtų labai sudėtinga miškus apibriežti panašiai taip, kad tai būtų kažkokie tai atskiri subjektai, atskiri vienetai. Mes taip pat turime iš naujo pagalvoti, ką tai reiškia. Uh, miško biomasės neutralumas CO2 požiūriu. Ir čia kaip, ką būtų galima padaryti dėl CO2 išlakų taupimo. Ir be to mums reikalingi teisiškai privalomi um, kriterijai um, medienos biomasiai. Pabaigai galvoju, Labai svarbu būtų dar kartą peržiūrėti miškų apibrėžimus, kad būtų galima skirti e, savarankiškai augančius miškus nuo pasodintų miškų ir taip toliau. Aš labai lauksiu dabar visų kolegų komentarų ir tikiuosi, kad galutinėme rezultate mes turėsime puikų dokumentą. Dėkoju. Pone Dėkoju ponui pranešėjui, yra daug norinčių pasisakyti. Pone Hübner, Martin Kalinen, Katrin Solin, Andris Peller, Kastin Franko, Vitorijo Prodi. Dėkoju, ponė pirmininkė. Atsiprašau, gerbiami kolegos, dėl to, kad esu užkimusi ir dėl to kalbėsiu trumpai norėčiau padėkoti ponui pranešėjai už tai, kad jis taip išsamei išnagrinėjo šią temą. Jis pabandė apžvelgti įvairius įmanomus aspektus. Man atrodo, kad mums reiktų daugiau tokių pranešimų, nes šis pranešimas galėtų būti toks pavyzdinis pranešimas, kalbant apie miškų situaciją Europos Sąjungoje ir galima pasakyti, kad čia mes kaip tik e, turime labai gerą dokumentą, kuriame atsižvelgiama į visas išvadas susijusias su klimato kaita ir biologinė įvairovė. Miškų ištekliai Europoje nuolat patiria grėsmę, nes bio masė uh, sudaro vis didesnę dalį atsinaujinančios elektros energijos. Tačiau esminis, esminė problema čia yra biomasės kiekis, taigi mes turime atsižvelgti į nustatytus kiekius, nes man atrodo, kad dabar ta biomasės dalis yra per didelė. Dėl to aš pateiksiu pakeitimą manau, kad mes turime elgtis labai rūpestingai ir tausiai, nes iš vienos pusės mes tarsi leidžiame pinigus, leidžiame lėšas miškų atnauinimui, tačiau iš kitos pusės mes švaistome lėšus, e, lėšas švaistydami miškų plotus, nes tie miškai panaudojami kaip biomasė. Kalbant apie biologinę pusiausvyrą, reikia nepamiršti to, kad ES miškai turi atlikti savo ekonominę ir socialinę funkciją, todėl jie turi būti valdomi tvariai ir būtent tas tvarumas turėtų turėti įtakos į administracinius aspektus, kalbant apie miškų problemą. Labai svarbu kalbėti apie miškų naudojimą Dar norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad yra skirtingos miškų apibrieštis ir tai sukelia tam tikrą sumaištį. Todėl mes turėtume remtis FAO apibrieštimi arba kažkokia kita viena apibrieštimi, kuri būt, kurios būtų laikomasi visose dokumentuose ir visur, nes kitaip mes čia susidurėme su tam tikra tokia sumaištimi ir negalime atitinkamai, priimti atitinkamų sprendimų. Taip pat norėčiau palaikyti tą pasiūlymą, kad ES valstybės narės turėtų bendradarbiauti su atitinkamomis e, organizacijomis atsakingomis už miškus. Mes taip pat turėtume e, atsižvelgti į kaimo vietovių vystimosi planus, nes būtent tokiu būdu galėtume atsižvelgti ir į socialinius aspektus. Taip pat norėčiau pritarti pranešėjų, kad komisija turi pateikti pasiūlymą dėl e, miško gaisrų prevencijos. Mes žinome, kiek miškų plotų praradome dėl savo nerūpestingumo, dėl e, tam tikrų provokacijų. E, Taigi su tokiais dalykais turėtume kovoti laiku. Kalbant apie miškų gaisrų prevenciją, čia reiktų nepamiršti ir finansinės paramos, e, reikia kurti informacinę sistemą ir iš ankstinio perspėjimo sistemą įvairiomis formomis. Taip pat yra labai svarbu apžvelgti miškų funkcijas ir miškų vaidmenį kovai su klimato kaita. Dėkoju, kolegė Hibner. Toliau ponė Auken. Po to kalbės ponas Kalahen. Thank you very much indeed, uh, Mr. No. Chairman, and uh, uh, first of all, my thanks. And... Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasveikinti poną Arsenis. Uh, parengu, dėl to su, su darbu tokiu labai svarbiu klausimu. Miškai, aišku, yra labai svarbus ne vien tik tai iš aplinkos apsaugos požio taško, bet tai taip pat yra ir tam tikra paslauga, patogumas mums ir mes, daugelis iš mūsų labai džiaugiamės miškais. Be to ir darbo vietos sukūriamos, ir žaliavos yra, ir atsinaujančio energijos šaltinių tai gali tarnauti. Aš labai džiaugiuosi, kad pranešėjas pabrėžė, jog miškai sukuria būtent labai daug darbo, darbo galimybių, darbo vietų, kad tai ekonominė jų svarba yra labai didelė. Biologinė įvairovė yra labai svarbus elementas, tai taip pat svarbu ir kai kalbame apie gėlą vandenį ir taip toliau. Bet to Tai daugelio mūsų tautų kultūros paveldo labai svarbus elementas. Atsižvelgiant, koks didelis e, e, jų vaidum, miškų vaidmuo ir piliečių pramogoms, turizmui, kultūrai. E, labai svarbu yra imtis visų priemonių, kad mūsų miškai būtų apsaugoti ir puoselėjami. Frak, mano frakcija labai e, remia visas priemonės, kurios skirtos miškams apsaugoti ir kovoti su klimato kaita. Be abejo, e, visos priemonės turi atitikti subsidarumo principus. Mane pranešėjo, pranešės neįtikino, kai jis pasakė, kad reikia iš komisijos teisėjų kūrinių pasiūlymų. Mes visuomet turime būti labai atsargus, kai eina kalba apie teisėjų kūrinių pasiūlymų pateikimą, nes reikia žiūrėti, ar tikrai europinis ligmuo duos naudos, galbūt valstybių narių lygmenių būtų daug geriau šios klausimus spręsti. Pranešės paminėjo miškų įvairius tipus ir jų svarbą valstybėse narėse, didžiulę jų įvairovę ir, aišku, klimato kaitos padariniai miškams dar ne visiškai žinomi, bet todėl reikia laikytis atsargumo priemonė, e, požiūrio. Ir be abejo, reikia stiprinti bendarbiavimą tarp valstybių, noriu, reikia plėsti žinias, ypač dalintis mokslo tyrimų rezultatais dėl klimato kaitos poveikio ir priemonių, kurios leistų įveikti tuos padarinius. Aš sveikinu sveikinu pranešėjo mm, pranešimą ir mes sieksime dirbti su kitomis frakcijomis, kad požiūris šio klausimu būtų subalansuotas ir atitiktų subsidarumo principą. Dziękuję panu Kalan. Dėkuoju ponė Kalananai. Ir dabar ponė Aukin. O po to ponė Brotner. Labai trumpai. Tikrai labai palaikome pranešimą jis tikrai reikalingas. E, miškai yra labai svarbus, tačiau neretai jie pamirštami, jis nesirūpinama ir Ir nebėra žinių, kaip tvarkyti miškus apie miškinkystę. Taigi tikrai vadovausios pranešėjo rekomendacijomis. Štai tiek iš mano pusės ir ačiū už gerą darbą. Dėkoju ponė Aukin ir dabar ponė Debron, o po, ten, po to ponė Katrin Sulė. Dėkoju ponė pirmininkė. Aš savo ruoštų taip pat norėčiau širdingai padėkoti pranešėjui už labai naudingą pranešimo projektą, kuris apima daug įvairių aspektų. Visi pripažįsta, kad socialinio, ekonominio, aplinkosauginio požiūrių miškai yra labai svarbus, visi dėl to sutarėme, Na, o taip pat ES miškų politika yra labai sudėtinga, kaip tai minėjo pranešėjas, taigi iš tikrųjų yra daug įvairių politikos ryčių, kurios daro įtaką miškams. Na, ir taip pat ir miškų politikos įgyvenimas gali atsiliepti kitoms politikos rytims, kaip, pažiūrėjau, turizmo, ekonominiai raidėjais, bioįvairovės, sveikatai, aplinkosaugai ir konkrečiai kalbame apie bioįvairovę. Tai e, norėčiau atkreipti dėmesį keletą dalykų. Konsultuojamosios dalis, Kretonas e, labai entuziastingai kalbėjo apie tai, kas buvo pasiekta Nagojoje. Tai tikrai gal būtų geriau nuorodas, daryti nuorodą į Nagoją. Nu, kai dėl to, kad reikia stiprinti miškų ekosistemų suvaidinamą vaidmenį Tai, tai, atkreip, tai taip pat atkreipęs dėmesys e, pranešime, taigi iš tikrųjų labai svarbu stiprinti miškų ekosistemų vaidmenį, nes e, jos turi e, dirbos kokybei įtaką, taip pat e, anglės dioksido surinkimui vandens kokybei, taigi galbūt ir mokslinių tyrimų ir vystimas pagrindų programuose reikėtų pasinaudoti tais rezultatais. Na, ir manau, kad čia reikėtų tikrai nepamesti iš akių žinių apie miškų ekosistemą plėtimo. Dar keltas dalykų. Na, kaip ir pripažinta, labai svarbu gilintis į tą faktą, kad kiti, kad iš tikrųjų, kaip, jeigu nusibrėžime tikslus, kaip aplinkosauginiai tikslai, gyvenimo kokybės gerinimas, tai reikia galvoti ir apie miškų apsaugą. Taip pat. Mm, Na, girdėjome apie subsidirimo principą, galbūt miškų srityje, tai ir tai daroma nuoroda e, pirmoje pastraipoje, sakyta, sutinkamai subsidirimo principu, tai galbūt Kretonas galėtų daugiau pakalbėti apie 14 punktą. Ten kalbama apie um, teisėkoros pasiūlymus dėl miškų apsaugos, taigi norėtų susižinoti, kaip subsidirimo principui E, atsiliepia tai, jog atsirado ES kompetencija dėl e, katastrofų prevencijos ir civilinės saugos. Taigi galbūt gal, galėtumėte čia konkrečiau nušviesti, kaip yra su tų planuomu teisės aktu. E, genetinė įvairovė, tai taip pat labai svarbus klausimas. Na ir visi tai, kad taip, tai yra ekonominis pagrindas, bet reikėtų viską žiūrėti ne vien tik tais iš ekonominės ir konkurencingumo perspektyvas, bet reikia galvoti ir apie miško kokybę. Tai čia dėl viso to visiškai sutinku, kad ir prekybos e, taršalų sistemos kontekste reikia galvoti apie miškų įtaką. Dėl to sutinkame. Na ir pabaigai Dar trys dalykai. Nagoja yra nuorodoje, e, miškų ekosistemų stiprinimas ir galima nuoroda į mokslinį tyrimų finansavimą šios rytyje ir galbūt nuoroda į naują ES kompetenciją e, katastrofų prevencijos ir e, civilinės saugos rytyje. E, Taigi tikrai labai pritariu visiems tiems, kurie sakė, kad šios pranešimo prane, e, projektas yra labai geras. Dėkuoju Kretinui už tai. Zabranė głosų, paniai. Dėkuoju. Pone Dubrun, pone Sulin, o paskui ponas Perelo. Ačiū pirmininkė, prisijungsiu prie kolegų sveikinimų. Pranešės atliko puikų darbą. Tai yra labai um, svarbus klausimas, kuriame yra labai daug informacijos. Dabar keletas pastabų dėl teksto. Be abejo, po to ir pakeitimus pateiksiu. Dabar dėl 13 straipsnio. Man atrodo, yra labai įdomi mintis nustatyti o, um, mokestį dėl apželdimo miškais. Čia, tačiau reikėtų daryti, aišku, skirtumą tarp spigliuočių ir lapuočių, nes, aišku, o, uh, Aš būtent galvočiau apie biologinę įvairovę, kurią humusas leidžia užtikrinti. Ir aš sakyčiau, kad prioritetas čia būtų lapuočiams, be abejo, atsižvelgiant į kiekvienos teritorijos charakteristiką. Toliau 14 straipsnis, kuris dažnai minimama, minimas, kai eina kalba būtent apie prevenciją. Ir čia kolegos iš, gal galėtų mm, daugiau apie tai kalbėti, pavyzdžiui, e, tarp e, miškų e, zonos ir urbanistinių zonų yra tam tikros buferinės zonos, kurios dažnai yra irgi specialiai apželdinamos kaip apsauginė zona. Ir čia vis tik tai reikėtų mm, galvoti apie tos krūmynus, nes būtent tie krūmynai labai dažnai padeda plisti gaisrams ir čia be abejo iškyla grėsmė žmonių gyvenimui gyvybei, ir, um, ir ekonominė žala didėja ir taip toliau. Reikia galvoti labai apie tos krūmynus, tas, tas apsauginės zonas. Na ir paskutinis dalykas, pozityvus jau šį kartą. Iš tikrųjų, šį kartą mes jau turime puikią priemonę. Tai yra į ypatingų medžių um, apsaugos priemonę. Tai būtų kažkokie labai seni, labai ypatingi, labai gražus um, medžiai ir iš tikrųjų ta bendra kažkokia tai bendras ženklas, toksai žymėjimas tokių medžių, europinis žymėjimas, man atrodo, tai labai gražus būtų simbolis. Taigi um, aš labai sveikinu pranešėją ir dėkoju už visą jo darbą. Dziękuję koleżance Sulimy w Polsce również. Dėkoju, ponė Saliu. Mes Lenkijoje taip pat turime tokį gamtos paminklų sąrašą. Toliu, dabar ponas Perelo, o paskui ponas Franko. Nuo diskusijas baigs ponas Vitorijo Prodi. Dėkuoju, ponė Pirinkė. Na, aš taip pat norėčiau prisijungti prie tų, kurie teigiamai vertino šį pranešimą. Pasisakysiu trumpai, nes pritariu tam, ką jau sakė kolegos prieš mane. Tačiau vis dėlto e, ypatingą dėmesį norėčiau atkreipti dėmesį į rekomendacijas ir argumentaciją, nes kai teikiami duomenys apie tokį dalyką kaip miškai, tai tai rodo Nes tiesą sakant, čia kalbame apie didelis teritorijas, 48 procentai teritorijų yra padengti miškais Europos Sąjungoje. Na ir miškai yra visiems svarbus dalykas, todėl man, manęs, mane labai stebina tai, kad kol kas dar neturime Europinių teisės aktų. Na ir kažkokių bendrų standartų. Ir čia reikėtų žvelgti du elementus. Tai yra uh, Reikės atsižvelgti į tai, kad miškai yra skirtingų tipų Europos Sąjunga, čia spektras platus. Na, o kitas dalykas yra tai, kad yra kliučių, kai kyla, siūla, kai atsiranda siūlymus e, pasirengti bendrus teisės aktus. Taigi, tai galime turėti bendrą teisės aktą, remintis e, subsidarumo principu, Na ir kita vertus galime skatinti skirtingų miškų tipologiją Europos Sąjungo. Ir jeigu mes pasiremsime subsidirmo principu e, ir vadovasimės argumentu, kad miškų yra skirtingų tipų, tai, tai iš tikrųjų tai bus kliūtis. Nes tiesą sakant, klimato kaita nesustoja nei ties subsidirmo principu, nei ties sienomis. Taigi čia mes negalime patys daryti kliučių jeigu mes kalbam apie Europos Sąjungą, tai turime bendrai dėti indėlį e, apsaugant miškus, aplinką, o taip pat ir kovant su klimato kaita. Taigi aš manau, kad šis pranešimas geras, galima dar tobulintis, konkrečius suformuojant tam tikrus e, pasiūlymus, e, įtraukiant daugiau detalių ir tikrai teikiant pakeitimus, nes tai jau senai reikalingas bendras teisės aktas reglamentuojantis miškus. Ir nebūtina čia vien sustoti ties proporcingumo principu, jo lapa, kad, na taip, sutinku, kad miškų tipo, bet e, kaip ten būtų, labai palaikau pranešėją. Zostało jeszcze dwóch mówców. Prašau zabranį głosų, pana. Dėkoju dar du kalbėtojai sąraše, ponas Vitorijo Prodo ir ponas Ferrera. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui Arsenis už jo pranešimą. Sutinku su didžiaja dalimi jūsų pranešimo, tačiau norėčiau užsakyti keletą pastabų ypač kalbant apie iššūkius susijusius su klimato kaita. Tie iššūkiai tenka visai teritorijai, tame tarpe ir miškams. Vis didėja, vis ilgėja sausros periodai ir su tuo yra susijusi miškų gaisro grėsmė, dėl to mažėja miškų plotai. Tai reiškia, kad mes turime racionaliai elgtis su atsirandančia biomase. Elgtis taip, kad nebūtų anglies sankaupų miškuose Ir būtent kalnuotose regionuose reikia elgtis labai atsargiai. Taip pat labai svarbu būtų, kad dirbožėmis būtų apdirbamas taip, kad jame išliktų vanduo, kad jis kiek įmanoma lėčiau nutekėtų į gruntinius vandenius, kad nebūtų pereikvojami gruntinio vandens ištekliai. Mes žinome, kad miškai vaidina svarbu vaidmenį vandens tiekimui. Taip pat norėčiau priminti, kad mums reikia stebėjimo sistemos, kuri būtų labai išsami ir veiksminga. Mes esame numatę palidovinio stebėjimo programą, mums jos reikia Man atrodo, kad reikia tokios sistemos, kuri galėtų vadintis stebėjimas skirtas apsaugai. Taip pat reikia iš ankstinio perspėjimo sistemos, atsižvelgiant į tas grėsmes, kurios kyla miškams. Taigi stebėjimas yra pats svarbiausias dalykas, nes palidovinio stebėjimo sistema galėtų mums padėti ištirti, e, nuo ko kenčia miškas. Aišku, čia taip pat yra labai svarbus e, bendrijos požiūris, o ne atskirų valstybių narių veiksmai. Dėkoju, ponia Prodi. Paskutinis kalbėtojus mano sąraše yra ponas Ferrera. Prašau. Eh, eh, Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti ponai Arsenis už eh, jo pristatymą, už pasiūlymus. Reikia pozityviai vertinti tai, kas yra pristatyta. Aišku, subsidarumo principas yra labai svarbus. Ir aišku, labai svarbu atskirti, aišku, CEF nuo ATS sistemos. Galima be abejo akcentuoti ir įvairių miškų tipų atskirimą. Mm, tai yra, kur pavyzdžiui yra monokultūriniai miškai, kur intensyviai yra miškininkystės veikla vykdoma, reikia aiškiai jos atskirti pavyzdžiui nuo um, savarankiškai augančių mišrių miškų, kurių didelė vertė. Bet to reikia nepamiršti ir fitosanitarnės reikšmės miškų, kas um, nebuvo paminėta. Kitas dalykas yra pavyzdžiui, invazinių rūšių poveikis ar, tarkime, labai svarbios miškų e, rykštės, lygos, kitos fitosanitarnės problemos. Apie tai nepakalbėta plačiau. Kitas dalykas yra gaivelių nelaimių prevencijos klausimas. Apie tai reikėtų irgi plačiau kalbėti. Uh, ypač turint omenyje, kad parlamentas neseniai yra parengęs pranešimą būtent dėl gaivalių nelaimių prevencijos. Reikėtų be abejo apie tą aspektą pagalvoti ir galvojant apie miškų apsaugą būtų normalu, aišku, Galbūt jeigu mūsų komitetas būtent ir parengė tokį dokumentą, tokį pranešimą, tai galbūt natūralu, kad dabar mm, mūsų komitetas lygiai taip pat imtųsi iniciatyvos to, šitoje srityje, kurioje dar nepakankamai yra padirbėta, nepakankamai išplėtoti teisės aktai. Ir aš manau, kad čia atitinkamai komisija turėtų įvykdyti tai, kas jai priklauso. Uh, Dabar kalbant apie miškų potencialą, mm, ypač jo miškų atkūrimą tose vietose, kurios nukenčia nuo gaisrų, ar bendrai, kur miškai yra nu, nuniokoti gaivalių nelaimė, aš turėčiau omenyje, aišku, Graikiją, Ispaniją, Portugaliją, Vidužėmio jūros visą regioną. Labai svarbu yra būtent stengtis atkurti visą miškų potencialą. Be abejo, reikia pirmenybę teikti mišriems miškams ir vietiniams rūšims. E, ten punkt, e, pripomnė, že... Dėkoju ponui Ferrera. Baigiame diskusijas dėl šio punkto. Pakeitimų pateikimo terminas yra vasario 9 diena, 12 valanda. Toliau kitas darbo tvarkės punktas yra 27 direktyvos 9768 EB nuostatų dėl variklių pateiktų rinkai pagal lankstumo schemą dalinis pakeitimas. Pranešėja yra ponė Siepa Pietikanin. Prašau, jums teikiamas žodis. And, uh, Ačiū pirmininkė. Paprašysiu kolegų kantrybės. Jau vėlu, bet aš pabandysiu paaiškinti, kas čia ta direktyva ir ką aš siūlau, koks visas būtų pagrindimas kodėl yra būtent tokie pasiūlymai, o ne kitokie. Toliau, dėl e, variklių čia eina kalba apie NOX išlakas iš įvairių variklių, kurie yra naudo į motorinio, e, įvairių nemotorinių e, variklių, kurie yra naudojami ir vidaus vandenų laivose, ir statybos įrenginiuose ir taip toliau, taip toliau. Čia jau 2000 2004 metais buvo numatytos išlakų ribos ir taip pat lankstumo sistema. Lankstumo sistema leidžia gamintojams į rinką pateikti ribotą um, variklių skaičių um, iš senosios 3A kategorijos, kadangi reikalingas tam tikras laikas, aišku, adaptacijoms, prisiderinimui, kad e, būtent e, tie varikliai atitiktų e, įrenginius. Čia apie 20 procentų yra nuo bendros apyvartos variklių kategorijai ar Ir čia atitinkamai kiti, aišku, skaičiai yra numatyti smulkiam ir vidutiniam verslui. Kalbu apie apimtis, kiek galima senojo tipo variklių pateikti rinkai. Be abejo, kad smulkiam ir vidutiniam verslui turi būti daugiau lankstumo nei dideliems gamintojams. Taigi, ką aš siūlau? Ir kas yra siūloma komisijos pasiūlyme? komisija nori išplėsti lankstumo taikymą, kad būtų ne 20 procentų, o 50 procentų. Tuomet fiksuoti skaičiai irgi atitinkamai būtų pakeisti. Dėl tam tikrų priežasčių, prie kurių sugrįšiu vėliau, aš siūlau neplėsti lankstumo iki 50 procentų, o tik tai uh, išplėsti smulkiam vidutiniam verslui skirtus fiksuotus specifinius skaičius. Jeigu jūs turite po ranka pasiūlymą, tai matote iš karto pirmoje lentelėje, kokie yra dabar skaičiai variklių pagal kategorijas. Čia tie 20 procentų, antrame puslapyje matote 1.2.2 nauji skaičiai, kuriuos siūlo komisija. Ir kaip jūs čia matote, skaičiai variklių e, išauga kiekvienai kategorijai, kiekvienam gamintojui ir matote, ką aš esu pasirengusi, su kuo aš esu pasirengusi sutikti. Čia aš Mm, siūliau statybų sektorių neįtraukti į tą lankstumo išplėtimo procesą, bet aš suprantu, kad gali būti tam tikrų sunkumų, tarkim, pavyzdžiui, dėl tam tikrų įrenginių apibrėžimo ir kad e, realiai būtų užtikrintos vienodos veikimo sąlygos visiems gamintojams. Tai čia, aišku, galima tuos dar dalykus derinti. Toliau mm, komisija dar siūlo į įtraukti ir lokomotyvus bei geležinkelio transporto priemonės. Jų nėra dabartiniai direktyvoje. Čia yra siūloma irgi pritaikyti 20 procentų um, geležinkelio uh, priemonėms ir 12 lokomotyvams lankstumo tiek numatyti. Aš siūlau uh, geležinkelio priemonę neįtraukti, o lokomotyvams aš siūlau uh, padidinti skaičių krovininių lokomotyvų, kurie galėtų patekti į lankstumo sistemą. Tai būtų daugiau net negu komisija siūlo, didesnis skaičius, tačiau tuo pat metu siūlo atsižvelgti į specifinė situacija Junktinėje karalystėje. Ir čia aš suprantu, kad aišku, formuluotės reikia dar labai labai tobulinti ir derinti, kad jos dėrėtų su bendrijos teisės aktais. Ir čia aš labai lauksiu jūsų pagalbos, jūsų indėlio. Aš būsiu tikrai labai pasirengusi dirbti šiais klausimais. Taigi, dabar kodėl aš teikiu tokius pasiūlymus? Visų pirma, pagal komisijos analizę Didžioji dalis iš maždaug pusantro tūkstančio įvairių nekeliam skirtų įrenginių gamintojų yra smulkus ir vidutinis verslas. Ir be abejo, smulkiam ir vidutiniam verslui situacija gali ir yra sunkesnė, sudėtingesnė nei stambiesiems gamintojams, kadangi čia kiekvienam įrengiu išdalinus kainą, tai aišku, ta prisiderinimo tos išlaidos išauga. Todėl būtent ir siūlau smulkiam vidutiniam verslui fiksuotus skaičius didinti konkrečiai, atsižvelgiant į mokslo tyrimui reikalingas išlaidas ir kitas išlaidas, kurias turėtų galės patirti mažos ir vidutinės įmonės, keisdamos dizainą ir taip toliau prisiderindamos prie šių reikalavimų. Dabar dėl to didesnio uh, dėl didesnių gamintojų lankstumo taikymo. Čia yra tam tikrų problemų. Čia, kur yra silpnoji grandis komisijos pasiūlyme dėl šios direktyvos peržiūrėjimo, būtent yra pasitelkiami ekonominės krizės argumentai. Aš manau, kad tai galėtų uh, suformuoti pavojingą precedentą, kuris po to galėtų nutekėti ir į kitas rytis. Aš tikiuosi, kad mes nepakenksime aplinkos apsaugai uh, dėl to, kad čia ekonomika patiria nuosmukį ar, iš, ar, ar labai uh, pakyla. Um, kitas dalykas. Tikrai buvo pakankamai laiko gamintojams, visam sektoriui prisiderinti prie naujų reikalavimų. Uh, Dabar, jeigu mes su, labai smarkiai išplėsime tą lankstumo taikymą, tai iš esmės mes mm, baudžiame tuos, kurie pirmieji jau padarė savo namų darbus ir prisiderino prie taisyklių, ir mes baudžiame tuos, kurie jau vykdo nustatytus teisės aktų reikalavimus. Taigi visuomet reikia turėti omenyje abi monetos pusės. Uh, Tai yra tos įmonės, kurios prašo didesnio lankstumo, bet ir tas kitas reikia turėti omenyje, kurios jau atliko visus darbus, kurios jau atliko e, visus mokslo tyrimus e, ir jau visą dizainą pakeitė. Tai yra patyrę visas tas išlaidas, kad prisitaikytų prie naujų reikalavimų. Ir todėl e, veikimo sąlygos bus nevienodos. Trečia, ES 2020 metų strategijoje yra um, tikrai siekiama plačių žmonių tikslų judėti link visuomenės su mažai CO2 išlaku ir aišku, kad reikia žingsnius daryti į priekį, o ne atgal. Inovacijas reikia skatinti ryštingais veiksmais ir teisės aktais su tokiu veiksmu mes iš tikrųjų pasiūstumėm visiškai neteisingą signalą ir būtų labai sunku argumentuoti, kodėl vis tik tai mes tokius veiksmus tvirtiname. Ketvirta. Ekonomika jau tikrai atsigauna ir ypač statybos sektoriuje jau yra atsigavusi. Tai netgi su, pasitelkus visus ekonominės krizės argumentus mes tikrai negražiai čia pasirodysim. Ketvirtas, iš tikrųjų, penktas uh, klausimas, uh, argumentas. Komisija turėjo pateikti dabartinės direktyvos taikymo, pe, uh, dabartinės direktyvos pežiūrą ir, ir, ir geležinkeliui sektoriui taip pat ir turėjo kitus etapus parengti pasiūlymo. Kol kas yra vėluojama, tačiau mes tikimės, kad, būt, kad bus jau šiais metais tai padaryta tačiau pramoniai tai yra pakankamai nepatogi situacija, kaip ir mums beje, nes reikėtų tvirtų garantų jeigu bus dabar priimti kažkokie tai sprendimai, po to bus peržiūrėta direktyva ir po to reikės visiškai priešingų sprendimų ar, ar žingsnių, kaip tada viskas atrodys. Šeštas punktas - tai būtų sveikatos apsauga ir aplinkos apsauga. Komisaras Potočnikas prieš kelias dienas padarė pareiškimą, kuris pasakė, kad oro kokybė yra labai svarbis rytis, kur reikalingas ypatingas dėmesys ir komisija nedelsė ims, e, imsis priemonių, kad valstybės narės laikytųsi ES oro kokybės standartų. Tai bus, pavyzdžiui, priemonės dėl sieros kiekio, dėl išlakų iš transporto priemonių ir įrenginių. Pagrindinė ES priemonė čia yra teisės aktas su ribinėmis vertinimis ir teisės aktai dėl šaltinių, tai yra energijos gamybos įrenginių ir, aišku, transporto priemonių bei nemobilių įrenginių. Toliau komisijos poveikio analizai sakoma, kad poveikis aplinkai bus labai nedidelis, vis tik tai reikia atsižvelgti į tai, kad šie renginiai bus naudojami ilgą laiką, taigi tas poveikis bus juntamas pakankamai ilgai. Be to reikia nepamiršti, kad vietinių išlakų lygis bus didesnis nei skaičiuojama prognozuojama. Ir dar, pirmininkė, porą punktų tiek statybų e, sektorėje, tiek geležinkelių sektorėje, aišku, visa tai yra įmanoma įgyvendinti kodėl dabar vis tik tai geležinkelio transporto priemonės ar automatrysės turi, būti, į, į, turi patekti ar nepatekti į e, tą lankstumo procedūrą. Čia komisija tikrai nepateikė viso pagrindimo, nes situacija panašu yra pakankamai slitinga Junktinėje karalystėje, kadangi jų geležinkelių sektorius yra labai specifiškas. O pakeitimas, kaip suformuluotas dabar, yra paminėta, kiek yra tų lokomotyvų, kurie turi būti įtraukti, kad jų reikia padidinti iki 20 ir e, kad jie turi būti pritaikyti veikti Junktinėje karalystėje. Tačiau, kaip aš jau sakiau, aišku, tuos tikslus dar reikia tobulinti ir be abejo aš dar uh, Ehm, lauksiu jūsų indėlio ehm, gerinant formuluotės. Ačiū už, už jūsų būsimus komentarus ir ačiū už jūsų bendradarbiavimą. Dėkoju. Yra dešimt kalbėtojų sąraše. Norėčiau visų paprašyti kalbėti neilgiau kaip vieną minutę, nes mums dar liko vienas darbo tvarkės punktas. Kalbėtų sąrašas. Um, Krista Klaas, Vittorio Prodi, Katrin Sully, no, no. Linda McGavin, Peter Liese, Karin Kadenbach, Elizabeth Gardini. Gal galėtumėt pradėti nuo uh, frakcijų šešėlinių pranešėjų? Jūs neminėjote šešėlinių pranešėjų? Od pana Pablo Poca, prašau bardzo. Aš juk tą ir darau. Pirmasis bus kalbėtojas Pavelas Pocas. E, dėkoju, ponė pirmininkė. Iš tiesų reiktų pasveikinti pranešėją, nes ji taip gerai išnagrinėjo tokią sudėtingą temą. Aš pritariu jai, tačiau man aš prieėjau prie visai kitokių išvadų. Manau, kad reiktų reikia atmesti visą direktyvos pasiūlymą, nes manau, kad komisija šių metų rudenį turėtų peržiūrėti šį teisės aktą. Šis projektas yra pavojingas precedentas. Mes teikiame teisės aktą, kurio neįmanoma laikytis. Jeigu automobilių gamintojai nori laikytis griežtesnių reikalavimų, to, jeigu jie jų laikysis, tai tuomet jie taps nebekonkurencingi. Toks yra argumentas, kuris yra nulat cituojamas, bet dėl to šis dokumentas yra nepriimtinas. Taip pat galima teikti, kad poveikis aplinkai gali būti mažesnis, tačiau tačiau neturime bijoti imtis naujų priemonių. Dėkoju toliau ponas Holger Kramer. Dėkoju ponė pirmininkė. Norėčiau labai paprašyti, kad e, nustatant e, darbo tvarkę būtų atsižvelgta į laiką. Liko 10 minučių iki pusės septynių, o dar yra ilga diskusija ir joje turi pasakyti šešėliniai pranešėjai, bandysiu kalbėti trumpai. Mes turime suvokti, kad mes čia kalbame apie, nedidelį, apie nedidelę lankstumo priemonę ir jos poveikis orui, oro kokybė, o tai yra pagrindinis mūsų tikslas, yra abejotinas. Todėl yra, kyla klausimas, kodėl yra apskritai teikiamas šitas teisės aktas. Ir šitas, teisės, ir šitas klausimas yra nuolat keliamas. Man atrodo, kad tai yra susijęs su lobistų veikla. Yra netgi tokių valstybių narių, kurioms ši direktyva nekelia jokių problemų, o kai kurios e, valstybės narės e, kalba taip, kad susidaro įspūdis, kad reikės sustabdyti visą geležinkelių veiklą. E, Aš nebūsiu užsispyręs šioje vietoje, bet aš manau, kad šis dokumentas nėra būtinas. Tačiau mes negalime paversti mašinų gamybos sektoriaus geležinkelio lobistų auka. Man susidaro toks įspūdis, kai aš skaitau šitą pranešimą. Todėl arba turima, turime lankstumo priemonę taikyti visiems arba niekam. O ta aiški riba turėtų būti tokia. Jokių būdų negalima toleruoti tokio dalyko, kad prisidengia lankstumo priemonė. E, grįžtume prie 2004 metų direktyvos, nes tokiu būdu mes atimtume iš mašinų gamintojų ir planavimo saugumą, ir teisinį saugumą. Mes galime kalbėti apie tai, kaip reiktų išplėsti e, tą lankstumo priemonę, tačiau, tačiau reikia tą daryti tinkamais teisės aktais. Dziękuję bardzo panu Kramerowi, pan Bas. Dėkoju panui Krameriui ir panas Balkin, o po to panas Kalanandas. Bandysiu pasakyti, kiek įmanoma trumpiau, kaip ir sakė ponas Krameris, tai iš tikrųjų labai svarbus teisėkuros teisės aktas. Taigi galbūt iš tikrųjų darbo tvarkėje reikia teisėkuros projektus traukti į e, tinkamą vietą, o ne pačiai pabaigai. Taigi oro kokybė svarbus dalykas ir e, kai kalbame apie oro kokybę, daugelis frakcijų sakė aišku dalyką, kad mums reikia politikos dėl šaltinių. Tai labai aišku ir tai nuolat kartojama komisaras Patošnikas sakė, jog jis negali nu, pasiekti, pasiekti kad būtų laikomas nacionalinių viršnių ribų mažoms dalelėms, jeigu nes, neformuluosime šaltinių politikos. Ir dabar mes kaip tik kalbame apie šaltinių politiką. Na, mes kalbame apie įvairią įrangą, kuri yra atsakinga už 7 procentų. Um, įvairiomis ir 16 procentų NOX išmetimų. Taigi mes kalbame apie šaltinius ir kyla klausimas, kodėl, tas, kodėl čia reikalinga ta papildoma neslankstumas. Tikrai nesuprantu. 2004 viskas buvo įgyvendinta. Na ir dabar jau praėjo septyni metai, per kuriuos galime įgyvendinti. Ir vėlgi vis dėlto yra įmonių, kurios nedarė žingsnių prieki. Kai kas sako, kad nėra atitinkamo lokomotyvo, kaip sakė komisija, bet jų yra Švedijoje, yra Vokietijoje ir dabar mes tarsi nu, nu, e, bausime tas lyderiaujančias įmonės, nes kiti septynis metus nieko nedarė. Yra peržiūros planas pagal e, direktyvą 2012 metams. Taigi labai svarbus yra, vis svarbi yra šaltinė politika, kai kalbame apie oro saugą. Ir tai iš tikrųjų vienintelė galimybė yra šis dokumentas ir nepalaikymas. Dėkoju. Na, jūsų pastabas perduosiu dėl darbo tvarkės sekos, ponas Kalahamas, o po to Krista Klas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų gaila, kad neturime pakankamą laiko tinkamą aptarti šį svarbų dokumentą labai trumpai. Labai malonu, kad komisija atsižvelgi ekonominės krizės e, pragaištingas pa sėkmės ir nu, padidino um, nuošimčius tam tikram tikrai įrangai, kuri yra pateikiama ringa pagal lankstumo priemonę. Na, pranešė, nurodė, kad yra pavingas precedentas, tačiau pritariu visiems komisijos žingsniams, kurie leidžia formuluoti teisės aktus, atsižvelgiant į tikrai pavojingą klimatą, aplinką, kuri daro į neigiamai įtaką daugelį įmonių. Tai yra pragmatiškas požiūris, tikrai pritariu argumentui, kad reikia tik tais ribotai ir mašin, ribotą mašinų kiek ir griežtai kontrolinti taikyti tą priemonę. Ir gerai, kad komisija atsižvelgi į specifinės problemas, su kuriamis susiturė Junktinė karalystė ir tai pripažįstame ir šiame pranešime. Nors, aišku, norėtųsi, kad e, pagal iš, iš, iš, išimtis būtų daromas, išimtis būtų daroma didesniam variklių skaičiui. Na, kai kas trumparemegiška dėl to, kas pasakyta apie smulkrivinį verslą, tačiau aš manau, galvojant apie e, krizę, visi gamintojai tiek ir dideli, ir maži nukenčia. E, e, Na ir rinkos atsigavo kol kas gerokai silpnai ir galbūt reikėtų daryti išimtis iš lankstumo schemų. Taip pat pritariu dešimtam pakeitimui, čia darome išimtis varikliams, bals, mm, varikliams statybų srityje. Daugelis variklių naudojami variose srityse, pavyzdžiui, tiek mašinose, kurios yra naudomas miškų sektorė, tiek ir e, statybėčių valymui. Taigi nepritariu išimtims. Taigi taip pat sutinku, kad jeigu tikrai ši direk... pataisyta direktyva turi būti naudinga, tai ir tikrai bus rengiama nauja direktyva dėl variklių, tai čia reikia greitai sutarti, čia sutariu su pranešėju ir tikrai reikia čia patraukti savus ir politinės frakcijas. Dėkuoju, e, ponia Klas, o po to Katrin Solin. Na, galbūt nėra labai platis rytis, tačiau vis dėlto jis svarbi ir pritariu kolegoms, kad čia reikia primti sprendimus nesivadaujant emocijoms, o tokius sprendimus reikia primti, kurie būtų gyvendinti ūkyje, o kai dėl statybinių įrenginių, tai iš tikrųjų e, verslui sunku e, pereiti trečią B E, lygmenį, kad techniškai viskas būtų gyvendinta. Na ir situacija yra, yra štai kokia. Iš vienos gami, pusės turime variklių gamintojus, o iš kitos pusės turime įrenginių gamintojus ir viską reikia tarpusavėje darinti. Taip pat reikia atitinkamai pritaikyti išmetamų dujų tvarkymo sistemas, reikia atsižvelgti saugos aspektus ir bet kurios uh, E, statybinės įrangos atveju tai yra individuali raida ir, kaip sakė komisija, e, gal ir gerai numatyti lankstumą, nu, tai svarbu ne vien tik tais lokomotyvams, bet yra svarbu smulkiam ir atiniam verslai, bet aišku svarbi ir visam statybinių įrenginių sektoriui. Ir e, norėtųsi, kad tas lankstumo aspektas būtų pritai, suformuoluotas taip, kad e, pritaikytų smulkus ir vidinis verslas statybų įmonės, o taip pat ir gamintojai e, būtų patraukti savo pusę ir tokiu būdu būtų užtikrinama sauginiai aspektai. Dėkoju, ponė Sulio, paskui Linda Makevin. Ačiū pirmininkė, aišku, kad krizė paveikė visus e, sektorius, ne vien smulkų ir vidutinį verslą, bet ir didžiasias įmonės ir aišku, daug kas susiduria su sunkumais, e, yra iš tikrųjų atsitikti atsigavimo tas lygis yra pakankamai nedidelis. Aš norėčiau čia dabar paminėti tai, kad trūksta um, lankstumo dėl pakaitinių variklių, kurie būtų labai svarbus kai kuriems regionams. Um, čia, kur mm, pervažiavimas būtų labai nedidelis atstumas, būtent e, tos techninės transformacijos galbūt nebūtų tokios paprastos. Ir iš tikrųjų tai labai, tai tie visi reikalavimai labai didelį poveikį turi mm, vietos e, valdžiai, e, piliečiams vietoje. Tai yra tas vartotojas, kuris galų gale ir yra mokesčių mokėtas ir kuris paskui turi susimokėti tą sąskaitą. Aš manau, kad dabar, kai mm, ir augimas, ir darbo vietų kūrimas yra, na, švelniai tariant, labai kuklus, tai dar padidinti mūsų naštą mūsų mokesčių mokėtams nebūtų geras dalykas. Juk tikrai eina kalba ne vien tik tai apie m, mm, tam tikras normas, bet eina kalba apie iš tikrųjų teisės aktų keitimą, todėl reikalinga rasti tokį sprendimą, kuris mūsų e, geležinkelių pramoniai, geležinkelių sektoriui leistų kažkaip prisitaikyti prie visų tų taisyklių palaipsniui, kad ta kaina nebūtų pernelik brangi. Dėkoju. Ir dėkoju vertėms, kurie yra pasirengę dirbti ir po 18.30. Dabar suteiksiu žodį poniai Lindai McKeven. Ačiū pirmininkė. Turėjau klausimų ir komisijai. Mes e, girdime įvairių teiginių ir prieštaraujančių teiginių dėl, pavyzdžiui, geležinkelio lokomotyvų, tarkim, kad nėra variklių su nauja technologija, bet iš tikrųjų, o kaip yra kitur, pavyzdžiui, kur yra visiškai kitokie vėžiai Europoje. Mums reikia tuos dalykus aiškiai iš, suprasti, išsiaiškinti. Taigi aš noriu paklausti dar komisijos ir koks bus tvarkaraštis peržiūros. Aš taip įsivaizduoju, kad komisija jau ir taip su tuo šiuo klausimu vėluoja, tai koks bus tas tvarkaraštis. Nes, na, nežinau, pirmininkė, ar mes turim laiko, aš noriu užduoti klausimus komisijai, bet turbūt dabar negaliu, tai kada man reikalingos tikrai pilnos diskusijos ir visi faktai, kad būtų galima viską labai išsamei išanalizuoti ir tik tada spręsti dėl šio klausimo. Dziękuję bardzo. Dėkoju. Ponas Peter Lyze. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pritarti tam, ką pasakė ponė Linda McKevin. Mums reikia daugiau laiko, nes mes dar turime pakalbėti apie pono Totarelos e, pranešimą, kuris priklauso prie tos pačios temos, bet mes dar net nepradėjome apie tai kalbėti. Per šitas kelias sekundės išsakyti tik keletą trumpų pas, pastabų yra iš tiesų labai sudėtinga aš girdėjau daug įvairių nuomonių, daug įvairių versijų iš žmonių, kurie turi turėti atitinkamų žinių ir netgi kai kurie man sakė, kad jau prieš aštuonerius metus buvo aišku, kad tų ribinių verčių nebus galima laikytis. Tačiau vėlgi su to yra susijęs atitinkamas spaudimas dėl e, inovacijų. Tačiau noriu šiandien aiškiai pasakyti vieną dalyką. Komisija padarė didžiulę klaidą. E, kalbant apie dokumentą, kuris, kurio atsakingasis komitetas yra mūsų komitetas, e, pasi, komisija pasinaudojo ekonominę krizę, kad e, palengvintų sąlygas, palengvintų reikalavimas. Vietoj to, kad ji e, investuotų į naujas technologijas, kurios padėtų kovoti su krize. Taigi mūsų komitetas negali priimti tokio dok dokumento. Dėkoju. Dziękuję bardzo. Biorąc pod uwagę uwagi, które... Dėkoju. Atsižvelgiant į jūsų pastabas, aš aišku viską perduosiu mūsų komiteto pirmininkui ir galbūt mes netgi turėsime specialų koordinatorių posėdį. Aš norėčiau pasakyti, jeigu kas nors mus stebėjo, šiandien po pietų tikriausiai tiem atrodo labai keista, kad mes su ponu Patošneku kalbame apie naujų technologijų būtinybę, apie ekonominę krizę, kurią e, turėtume nugalėti investuodami į žaliasias technologijas, į žaliasias darbo vietas. Ir dabar mes staiga e, kalbame, prisidengdami ekonominę krizę, kad reikia padidinti, išplėsti lankstumo ribas. Manau, kad mes turime palaukti peržiūrėtos direktyvos ir tada žinosime, kokie yra tie standartai, kurių reikia laikytis. Nes e, palengvinimas e, nepadės astmą sergantiems vaikams. Dėkoju poniai Kadenbach. Pone Gardini, paskutinė kalbėtoja. Dėkuoju, pasakysiu tik porą pastabų. Aišku, aš taip pat norėčiau, kad šiai diskusijai būtų skirta daugiau laiko, nes tai yra labai techninė tema ir, ir čia tikrai reikia daugiau laiko norinti visą tai įsigilinti. Džiaugiuosi, kad komisija atsižvelgia į krizę. Krizė nėra kažkoks abstraktus dalykas, ji yra susijusi su darbo vietų praradimų ir panašiai, todėl reikia šiek tiek atsargiau kalbėti apie ją. Manau, kad aiškinamoje dalyje galima šiek tiek pagilinti, e, nes joje nėra pakankamo subalansavimo, kalbant apie lokomotyvus ir geležinkelių sektorių. Kalbant apie geležinkelių sektorių, tą patį galima pasakyti ir apie kitus sektorius, su tomis pačiomis problemomis susiduria ir kiti sektoriai. Manau, kad į trečią B fazę mes turime žiūrėti taip, kad tai yra tik tai trumpa fazė skirta tam, tikrio, tam tikriems variklių tipams. E, taigi, į visą tai turime žiūrėti šiek tiek labiau subalansuotai. Galbūt klaida buvo padaryta tada, kai buvo nustatytos tos fazės, galbūt buvo neatsižvelgta į tam tikrus um, gamybos aspektus. Kalbant apie lankstumą, mažos ir vidutinės įmonės susidurtų su sunkumais įvedant lankstumą su kažkokiais konkrečiais skaičiais. O mes turime daryti viską, kad išvengtume kažkokio piknaudžiavimo. Galbūt didžiosios įmonės galės kažkaip tai išsisukti, tačiau reikia suteikti galimybę ir mažoms įmonėms. Galbūt reikia taikyti tą dvigubą mechanizmą, kad jos turėtų geresnius šansus. Čia reikia dar pasigilinti į daug įvairių aspektų. Dėkoju poniai Gardini. Pakeitimų pateikimo terminas yra vasario 9 diena 12 valanda. Atsižvelgiant į tai, kokia susidarė situacija, aš perduosiu prašymą, kad komitetui reikia specialaus komiteto posėdžio Strasbūrė, nes dar liko neišnagrinėtas 28 darbo atvarkės punktas, tai yra pono Salvatore Tatarela pranešimas, tačiau mes nebeturime laiko šiam pranešimui ir paprašysime papildomo posėdžio Strasbūrę. Meeting, Jeigu turime kažkokį tai susitikimą, gal būtų galima terminą pakeitimams nusatyti po to susitikimo, po to posėdžio, būtų prasmingiau. Jis to nesbendina. Tai iš tiesų yra racionalus pasiūlymas ir atrodo jis yra neišvengiamas. Dėkoju. Baigėme posėdį ir tikiuosi, kad ponas Tatarela mums atleis dėl tokio sprendimo.